Wrong button. Okay, colleagues, can I... Kolegos, prašau visų dėmesio prieš pereidami prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra ponios Ajalos Sender pranešimo svarstymo. Norėčiau pasveikinti lankytojų grupę, kaip parašyta, Europos ekspertų grupė. Mes visada į tokių ekspertų ieškome Jie yra iš žemutinės Saksonijos, ponios Maisner kvietimu. Taigi, malonu Jūs pasveikinti Jūs transporto ir turizmo komitete. Atrodo, kad Jūs ateis, lankotės dviejose grupėse. Dviem, dviem grupėmis. Dabar yra pirmoji grupė, antroji grupė ateis vėliau. Ir būtų gerai jeigu pirmoji grupė praneštų antrąją grupę, kad mes džiaugiamės matydami ir juos, kad man netektų dar kartą nutraukti diskusijų. Bet noriu pasakyti, kad jūs, tik, mes tikrai džiaugiamės jūs čia matydami šiandien. Tai yra paskutinis komiteto posėdis ir mūsų darbo tvarkė yra įdomių punktų, bet tikiuosi, kad jūsų. Ir tikiuosi, kad jūs išsivešite gerus įspūdžius iš šio, iš, iš šio apsilankimo. Taigi, toliau yra pagal darbo atvarkę tarp valstybinis kelių saugumo užtikrinimas, rekomendacijos projekto svarstymui. Aš netikėjau, kad mes, kad nors išaušta diena, kuomet mes svarstysime šį klausimą, bet jį išaušo, taigi prašau žodis jums. Ačiū. Man tikrai malonu svarstyti šį klausimą, šį dokumentą, kurį e, taryba bei kiti buvo kuriam laikui užmiršę. Tiems, kurie nedalyvavo šiame šio pranešimo svarstime ankstesnėje kadencijoje, noriu pasakyti, kad prieš tris metus pateikėme E, prancūzijos pirmininkavimo metu patikėme pasiūlymą šią temą ir e, buvo parotas dėlis susidomėjimas ir mes parlamentas norėjome užkirsti kelią nebaudžiamumui. Nebaudžiamumui, kai kurių vairuotojų nebaudžiamumui, e, kuomet jie yra ne savo gimtoje šalyje. Uh, Ir dabar atsiranda efektyvi pranešimų apie eismo taisyklių pažeidimų sistema. Tai, ir valstybės keičiasi informacija apie tai. galioja kai kurios sistemos, tačiau jos nėra pakankamai veiksmingos, ypač atsižvelgiant į tai, kad Europos piliečiai, piliečių judumas e, vis auga ir jie naudojasi ir vis labiau naudojasi savo įvairiomis transporto priemonėmis. Šiuo pasiūlymu nesiekiama su harmonizuoti, suder, su, suvienodinti eismo taisyklės reglamentuojančių teisės aktų, bet tiesiog suteikti didesnės galimybės valstybėms narėms uh, nubausti už prašyt prasižengimus vairuotojus, kai jie nesilaiko taisyklių kitose valstybėse. Draugė su kolegomis tuo metu domėjomės šiuo pranešimu ir nusprendėme, komisijos pasiūlymu nusprendėme, kad jį būtų galima patobulinti. Patobulinti ir uh, suteikiant pagalbą žmonėms, kurie tampa eismo taisyklių pažeidimo aukomis, bei taip pat numatyti sankcijas nusižengėliams. Mes parengėme įvairių eismo taisyklių pažeidimų sąrašą, kuriuos būtų galima įtraukti, kuriems turėtų galioti keitimas informacija taisyklės Norėjome įtraukti greičio viršymą, vairavimą išgėrus, e, diržų, ne, e, diržų nedėvėjimą, taip pat šviesoforo nepaisimą. Tai yra dažniausiai pasitaikantis pažeidimai. Tai žinoma, pad, turėtų padėti sumažinti mirčių e, avarijose skaičių. Taigi, norime sukurti procedūrą, kuri numatytų keitimas informaciją, bei taip pat užtikrintų, kad būtų imtasi visų žingsnių, kad tos sankcijos būtų pritaikytos ir kad vairuotojai žinotų, suvoktų, kad kad, kad nebėra nebaudžiamumo. Žinoma, kalbama apie tai, apie pažydimus, kuriuos fiksuoja filmavimo kameros. Ir jeigu vairuotojas sustabdo policiją, tai žinoma, jis turi reikalų su policija, turi aiškinti su policija. Svarbiausia užtikrinti, kad vairuotojas neišvyktų iš šalies nesumokėjęs baudos. Per pirmąjį svarstymo etapą didelė parlamento narių dauguma išreiškė pritarimą. Šiam pasiūlymui mes įtraukime tas, tos keturis pažeidimus, kuriuos minėjau. Žinoma, pasi... įtraukėme nuostatas dėl asmens duomenų apsaugos, nes pirminėme pasiūlyme į tai nebuvo pakankamai atsižvelgta. Ir žinoma, mm, taip pat buvo įtrauktas pasiūlymas informuoti ir vairuotojus apie tai, nes taip sustiprintų tokių priemonių poveikį ir vairuotojai vairuodami užsienyje žinos, kas jų laukia. Ir tuo metu taryba mus perspėjo, kad kad tai, kas paprastai tampa kliūtimi, kas kelia kliučių mm, nuostatų patvirtinimui dėl e, kelių eismo saugumo, tos pačios kliūtis tikėtina iškils ir šį kartą. Taip ir įvyko. reaguodama į tai taryba nusprendė pakeisti teisinį pagrindą, nes pagal tą pagrindą būtų galima inicijuoti baudžiamą į persikėjimą už tokius nusižengimus. Ir čia jau kalbėsime, tai, tai būtų nebe eismo, ne kelių eismo srities klausimas, bet policijos bendradarbiavimas. Kaip visada, aišku, taryba uh, laikėsi labai nuosaikios pozicijos ir nenorėjo pritarti jokiems parlamento pasiūlymams, dėl kurių tektų suvienodinti e, kelių eismo taisyklių pažeidimus valstybėse narėse. Na ir pasipriešino parlamento pasiūlymui. Mūsų pasiūlymas buvo, mes siekime sutikti, padėti policijos e, pajėgoms bendradarbiauti, tačiau didelė daug, tarybos narių dauguma pasipriešino tam. Ir taip vyko per Prancūzijos pirmininkavimą. Ir po pirmojo svarstymo etapo mes supratome, kad pasiūlymas taryb... taryboje tikrai nesusilauks pritarimo. Taigi ir po to bandėme toliau tobulinti šį pasiūlymą. Dirbome su komisija, su aukų, eismo nelaimė aukų asociacija bandėme kalbėti apie šio klausimo aktualumą, tačiau taryboje išliko blokuojanti šalių, blokuojančių šį pasiūlymą šalių skaičius. Ir po to mm, pirmininkavimą perėmė Belgija. Viskas pasikeitė. Belgija atnaujino uh, iš naujo teikė šį pasiūlymą. Norime padėkoti Belgijai, nes jie tikrai e, daug nuveikė aktyviai bandydami pasiekti pažangos. Ir, ir todėl, ir kaip jau sakiau, buvo nuspręsta, kad juridinis pagrindas šiam pasiūlymui turi būti policijos bendradarbiavimas. Aišku, reikėjo kai ką peržiūrėti, tačiau mes suvokėme, kad taryboje nieko neįvyks, niekas nepasikeis, jeigu mes ne, nesutiksime su tuo pasiūlymu. Ir mes suteikėme Belgijai galimybę, pritarėme, kad Belgija bandytų tą pasiūlymą teikti tokiu pavydalu dėl bendradarbiavimo policijos bendradarbiavimo pagrindu. ir spaudimas rasti, spaudimas rasti sprendimą vis didėjo. Piliečiai taip pat norėjo, kad mes kažką darytumėme tam, kad sumažėtų aukų skaičius keliuose. Taigi Belgija tikrai daug dirbo parodė daug užsispyrimo ir Belgijai pavyko prastumti šį pasiūlymą taryboje ir išspręsti, pašalinti visas liekančias kliūtis. Na ir darbas vyko tuo vieninteliu tai pri, priimtinu tarybai pagrindu, policijos bendradarbiavimo pagrindu. Uh, buvo siūloma bendros eismo politikos klausimų, bet tai nepavyko. Taigi, tai buvo parengtas pasiūlymas, dabar, kuris dabar jums pateiktas. Mes daug praradome, tačiau yra šis pasiūlymas. Taryba žengė pirmuosius žingsnius, bent jau susitarta dėl pirmųjų žingsnių. ir dabar yra patiktas šis bendras pasiūlymas, bendra priemonė ir taryba taip pat sutiko išplėtoti aprepti, nes pavyzdžiui kalbėjome pastaruoju metu, daug kartų svarstėme vairavimo pavartojus narkotikų klausimą, tai dabar jau tapo pažeidimu taip pat įtrauktas šalmo nedėvėjimas vairuojant motociklininką. Taigi tai, tai visą tai yra svarbu siekiant sumažinti mirtinų avarijų skaičių. Taip pat autobusai skirtos juostos. Automobiliai negali būti auto, autobusų skirtose juostose, nes tai kelia pavojų. Beje, ir, ir mobilos, naudojimasis mobiliuoju telefonu vairuojant yra neteisėtas. Ir šie, šios nuostatos į direktyvos apritį tose valstybėse, kurios pripažįsta, kuriuose egzistuoja tokie pažydimai. Tai reiškia, kad taryba išplėtojo pažydimų uh, mastą. Tai yra tikrai teigiamas dalykas. Tai tokie privalumai, tiek pliusų. Toliau trūkumai. E, yra naujas teisinis pagrindas ir pagal Lisabonos sutartį Junktinė karalystė, Airija ir Danija gali dalyvauti šiame dalyvavime arba nedalyvauti. Ir kaip buvo susitarta Belgijai pirmininkaujant, Airija ir Junktinė karalystė pareiškia, kad jos norėtų dalyvauti gyvendinant šį teisės aktą, tačiau po to Vesmiserėje vyko diskusijos ir jūs, ponė Simpson, žinote daugiau, be abejo, nei mes, ir buvo nuspręsta pasiūlymą dalyvauti šiame teisės akte atmesti. Ir Junktinė karalystė nedalyvauja šioje direktyvoje, direktyvoje, kuri padėtų užtikrinti, kad visi, už visus eismo taisyklių pažeidimus būtų nubausta. Airija dalyvauja, Danija pareiškia, kad jau automatiškai turėtų dalyvauti, tačiau dabar ji nedalyvauja ir galbūt nuomonė jį vėliau pakeis. Dar vienas minusas. Visa ši procedūra nuo pažeidimo fiksavimo iki sankcijų pritaikymo buvo netolygi, nes buvo svarstamas baudų mokėjimo mechanizmas ir procesas ir taryba įtraukė tik pirmąją dalį, tai yra skaitimasis informacija. Ir po to visos valstybės narės turi užtikrinti, kad jos kad jos pačios turi pasirūpinti tų nuostatų įgyvendinimu. Taigi kalbame apie procesą, apie sistemą tačiau tarybai tai nebuvo priimtina. Aš iš prigimties esu optimistė, manau, kad ir jūs visi, nes jeigu nebūtume tokie, jūsų čia nebūtų tikriausiai. Vertinant viską, e, visus už prieš nagrinėjant šį projektą, noriu pažymėti, kad dar išlieka tikslas Svarbiausias tikslas yra sumažinti mirčių dėl avarijų skaičių. Taip pat norime užtikrinti, kad kuo mažiau žmonių būtų sunkiai sužeidžiami e, eismo nelaimėse keliuose. Ir laukti nebegalima, reikia žengti pirmuosius žingsnius, kad uh, bent jau pradėtume kurti tą sistemą, kurios dėka prasidėtų keitimasis informacija tarp eismo. Tvarka keliuose, už, tvarka keliuose užtikrinančių institucijų, kad ateityje galėtume tą sistemą stiprinti. ir norime pasiekti susitarimo, kad tą sistemą, kaip jau sakiau, būtų galima įgyvendinti. Žinoma, jeigu piliečiams pareikštume, kad kad tarybos pateiktas pasiūlymas yra naudingas ir tai yra tai, ko mums reikia, tai mes meluotume. Iš tiesų, jei valstybė narė nenori e, vairuotojo patraukti atsakomybę už pažydimą padarytą užsienyje, gali to nedaryti. Mes pateikėme pakeitimu ir norėjome, kad būtų suformuluota griežta peržiūros nuostata. Kad jau bent būtų svarstama galimybė remtis šią sistemą, mas, svarstyti tokios sistemos kūrimo galimybę. Apie tai kalbėjome ir skirtėme šito darbo laiko direktyvą. Svarbiausia, kad ta direktyva ne tik būtų, kad ji būtų atsimta, bet kad taip pat, kad ji būtų įgyvendinta, kad ji būtų veiksminga. Taip pat um, noriu pasakyti, kad pateikiau pakeitimus, kurių tikslas yra uh, užsitikrinti, kad vairuotojai būtų informuoti. Norėčiau pasidžiaugti čia kitos pirmininkės Vengrijos e, sumanumu ir darbštumu techninė grupė, kuri posėdžiavo Vengrijos pirmininkavimo metu, e, domėjosi informacijos technologijų sistema, kuri numatyta, kuri gali būti pagal Priumo sutartį Ikarus projektas tai yra ir kad ją galima pritaikyti eismo, saugiam eismui keliuose. Ir jeigu ta sistema būtų priderinta, jie galėtų atsirasti keliuose. Kai kuriuose valstybėse. Taip, pirmininkė, žinau, kad aš ilgai kalbu, bet noriu sutikti informaciją tiems, kurių nebuvo čia per praėjusią kadenciją. Taigi ši sistema apima Junktinė karalystė, Airija ir Danija. Ir naudojantis tą sistemą, galbūt galėtume tas valstybės irgi įtraukti, jeigu jos nuspręstų dalyvauti. Sakyčiau, kad tai yra tikrai kūrybingas sprendimas, kurį pasiūlė Vengrija. Toliau duomenų apsauga. Pas mus galioja labai veiksminga, saugi sistema, tačiau visada galima ją dar labiau stiprinti. Tiek ir esu pasirengusi atsakyti į klausimus ir išsakyti kolegų mintis. Išklausyti kolegų mintis. No, no. Dėkui. Aš jums leidau kalbėti, nes žinau, kad jau trijus metus tas klausimas buvo svarstomas ir mes laukiam tarybos išvadų tris metus. Uh, Ir tikrai vis, visoms, visiems nariem, na, naujiems nariams yra labai naudinga išgirsti apie tai, kaip tas darbas vyko. Tai nieko baisaus, kad kalbėjote ilgai. Pasižymėjau, kad šešėliniai pranešėjai norėtų kalbėti. Pirmasis yra ponas Bachas iš EPP. Dėkoju. E, pirmininkė, na, vienas iš tokių naujų narių esu aš, nes nedalyvauju šiame komitete. Todėl norėčiau padėkoti pirmiausiai poniai Oela Sender už atkaklumą, už darbą. Tris metus dirbti ir nagrinėti šį klausimą iš tiesų pareikalavo nemažai aktualumo, e, atkaklumo. Taigi čia mes turime dvi politikas sritis. Europos parlamentas čia kelia daug ambicingesnius e, tikslus ir iš tiesų nori pasiekti daug kelių eismo saugumo srityje. Na, nenoriu sumenkinti tarybą, žinoma, taryba taip pat e, siekia E, didelių tikslų, bet jie greičiau vykto realistinę politiką ir pritarė tam, ką įmanoma įgyvendinti. Tačiau nepaisant to, manau, kad mūsų komitetas ir toliau turi veikti atkakliai. Valstybės narės nepasirengusius žengti kartu ir dėl teisinio pagrindo, dėl informacijos mainų e, nepasirengusios skirti e, vienodų baudų. Ir manau, kad mes kaip parlamentas turėtume toliau tęsti tokią ambicingą politiką dėl atskirų punktų, esminių punktų, dėl teisinio pagrindo Manau, kad šiame etape dėl to nekyla problemų pereiti nuo vieno prie kito straipsnio. Manau, kad su tuo reikėtų dabar susitaikyti ir, kaip suprantu, taryba čia nenusileis, tačiau negalima pamiršti ir prisiminti, kad ši tema visgi yra transporto kompetencijoje ir kelių eismo saugumo kompetencijoje. Taigi reikėtų to nepamiršti ir pabandyti viską pakeisti dar vėliau. Svarbu peržiūrėjimo išlyga. E, taryba siūlo 16 mėnesių, mes siūloma 36 mėnesius ir dėrybų, per dėrybas e, e, pavyks rasti e, kompromisą, tačiau dėl 25 peržiūrimo išlygos, manau, dar reikia dėrėtis ir čia norėtume gauti iš komisijos konkretų pranešimą. Dėl 28 straipsnio, manau, čia, dėl gairių. Čia taip pat labai sunkus dėrybų objektas. Taryba nenori pripažinti mūsų pozicijos ir taryba nesusitara ne tik su teisingumo ministrais, bet ir transporto ministrais, kurie vėliau įgyvendins šias priemonės. Tačiau reikėtų bent jau pirmame etape išlaikyti atkaklumą. Manau, kad ši duomenų mainų sistema buvo sukurta ne tam, kad apdoroti šią daugybę duomenų, kurie bus sukaupti, manau, kad manome, kad bus sukurtas e, programinės įrygos instrumentas ir šiuo metu turėtume remtis oikaris duomenų baze. Dėl atsakomybės, manau, kad dėl to taip pat kils nemažai diskusijų tarp uh, E, transporto priemonės valdytojo ir vairuotojo. Čia yra nemažai skirtumų valstybėse narėse ir manau, kad kils nemažai diskusijų, kas turėtų mokėti baudą ar transporto priemonės valdytojas ar vairuotojas. Na, žinoma, negerai, kad trys valstybės nedalyvaus Tačiau šios trys valstybės narės tikrai ras galimybę e, bendradarbiauti ir manau, kad nesusit... vėliau įsilies į šį procesą. Taigi, kelių eismo saugumas yra svarbus tikslas, reikia mažinti aukų skaičių ir todėl reikia ir toliau dirbti atkakliai ir mes einame teisingų kelių E, taikymos ryties išplėtimas nuo 4 iki 8 priemonių yra labai svarbu ir šiandien ryte girdėjome, kad narkotinių medžiagų vartosena yra aktuali tema ir skaičius nuolat didėja. Skaičiai iš tiesų kelia siaubą ir čia mes galime pritarti tarybai, kad turėtų būti išplėsta taikymos rytis. Taigi, pritariu pranešėjai ir norėčiau padėkoti iš darbą. Ačiū. Aitäh, härra esimees. Pone Savisar. Ačiū pirmininkė, dėkoju ir pranešėjai už puikų darbą. Ir direktyva dėl to pagaliau yra pateikta antrajam svarstymui po tokios ilgos tylos. Taip pat norėčiau priminti visiems, kodėl transporto komitetas mane, kad tokios direktyvos reikia. Visų pirma, tai buvo dėl to, kad yra būtina kelti saugumo lygį keliuose ir mažinti e, avarijų skaičių, kur žūsta arba yra sužeidžiami žmonės. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų neaišku, kodėl reikia peržiūrėti tas taikomas sankcijas ir nuobaudas ir užtikrinti, kad jos būtų taikomos. Bet jeigu mes tik tai registruosime pažeidimus ir avarijas, bet po to ne taikysime jokių baudų, tai nieko gero nepasieksime. Todėl svarbu yra svarstyti, kaip reikėtų įgyveninti šituos e, transporto politikos tikslus. Aš e, tikrai, būdama viena iš naujųjų narių, esu nusiteikusi labai ambicingai ir iš tiesų esu truputį nusivylusi, kad pranešėja uh, pasirinko būtent tokią kryptį ir ji pritarė tarybos pasiūlymui pakeisti teisinį pagrindą. Atrodo, kad mes per daug lengvai nusileidžiame ir sutinkame, kad e, teisinis pagrindas turėtų būti policijos bendradarbiavimas, o ne transporto politika. Deja, mes taip nepasieksime to tikslo, kurio iš pradžių siekėme. Pranešėja 25 pakeitime siūlo, komis, kad komisija imtųsi tokios mm, užduoties, kad kai e, direktyva įsigalios, e, tris metus reikėtų rinkti duomenys, analizuoti juos, apdoroti ir po to pateikti, e, pakeisti, atsiprašau, šios direktyvos teisinį pagrindą. Bet man atrodo, kad to nepakanka. Kartu yra siūloma keistis informacija į karus sistemo, sistemoje ir vėlgi rinkti duomenis iš to, per tą sistemą jos analizuoti, bet reikėtų reaguoti greičiau, tam, kad pasiektume to tikslo, kurį savo esame išsikėlę. 19, 20, 21 pakeitimas kalba apie domenų apsaugą. Manau, kad šitie pakeitimai buvo suformuluoti prieštaringai. Juos galima būtų performuluoti ir tada būtų galima jiems pritarti. Taip pat nepritarčiau pasiūlymui, kuris yra pateikiamas pirmojo A priedo tekste. Tai yra, kad reikia sukonkretinti visas avar... duomenis apie avarijas ir pažeidimus. Tokių duomenų ne visada būna. Ir jeigu policija, tarkime, nustatys pažeidimą, tai ji turėtų tada pagal šią direktyvą, pagal šį pasiūlymą, e, turėtų labai konkrečią informaciją pateikti. Aš, būdama liberalė, manau, kad reikia laisvės daugiau numatyti čia. Nereikia tiek griežtai visko reglamentuoti. Ir mm, norėčiau padiskutuoti dar šiuo klausimu. Ir peržiūrėti galbūt šitą siūlymą. Ir kadangi procedūra dar neprasidėjo, tai kai nėra dar pradėtas teismo procesas ir nėra nustatyta ar patvirtinta, kad būtent konkretus žmogus atliko eismo taisyklių pažeidimą, tai policija neturi rinkti duomenų būtent apie tą konkretų asmenį. Nekaltumo prezumcija yra labai svarbi, kol žmogus nėra, e, kol nėra įrodyta, kad žmogus yra kaltas, tai negalima jo kaltinti. Aš tikiuosi, kad dar bus progų dėl to dėrėtis ir tikiuosi, kad sugebėsime pasiekti vis tik daugiau negu kad taryba mums dabar siūlo. Na, iš pradžių šią direktyvą buvo siekiama tikslo kad e, būtų galima persekoti taip pat tarp valstybinius pažeidimus ir tai drausmintų vairuotojus užsienyje. Taigi toks buvo požiūris, toks buvo tikslas, e, didinant kelių eismo saugumą. Na ir aš norėčiau padėkoti pranešėjai ir palinkėti jėgų ir atkaklumo ir toliau ginti Europos parlamento poziciją prieš tarybą. Na, dabar mes esame, kalbame apie pagerintus informacijos mainus, na ir kas toliau. Ir jei vairuotojas atostogaudamas e, užsienio valstybėje važiuoja 180 km per valandą greičiu, jį užfiksuoja automatinis greičio matuoklis, tačiau lieka nenubaustas. Na, tai yra iš tiesų labai neatsakingas požiūris ir aš nesuprantu tarybos pozicijos, kadangi tai greuna mūsų bendrą požiūrį. Ir jei toliau viskas taip klostysis, e, ne, nėra reikalo renkti bendras europinės pozicijas, jei jas atmeta taryba dėl teisinio pagrindo pakeitimo. Tai iš tiesų nėra pats svarbiausias punktas, tačiau turi simbolinę e, reikšmę apima informacijos mainus, informacijos, kurie keičiasi vykdomosios valdžios institucijos. Ir dėl to mes ir negalime išlaikyti senai teisinį pagrindą, kadangi kalbame apie duomenų mainus, o ne apie transporto reikalus. Taigi čia taikoma e, griežčiausi reikalavimai, būtent duomenų apsaugos reikalavimai. Ir e, todėl visos valstybės, tos valstybės, į kurias įvyksta, atvyksta daug atostogautojų, keliautojų, e, joms kyla iš tiesų didžiulių problemų, kadangi jos neturi priemonių, kaip kovoti su pažeidimais. Kiekvienas mūsų mano, kad yra pats geriausias vairuotojas, o visi kiti e, daro klaidų už vairu, e, už vairo. Taigi <clears throat> visi mūsų mano, kad yra patys geriausiai vairuotojai ir niekas nenori pripažinti savo klaidų. Būtent iš čia ir kyla mūsų problemos. Deja, valstybės narės taip pat yra tokios e, <clears throat> pačios pozicijos, jos mano, kad jų pozicija yra pati geriausia, o klysta visos likusios valstybės narės. Ir <clears throat> Iš tiesų mes turime didžiulę problemą, na ir mes galime vykdyti informacijos kampanijas, kol mus pradės <clears throat> trūkti oro, tačiau būtent imtis įgyvendinimo dėl e, kampanijų susijusių su narkotinių medžiagų vartojimu. Dėl daugumai narkotinių medžiagų netaikomas bendras testas, bendras metodas ES lygių. Ir čia yra iškyla problemų <clears throat> nustatant ir įrodant. Na ir vienas pagrindinių veiksnių šiandien yra taip pat medikamentų vartojimas. Medikamentų vartojimas taip pat daro didžiulį poveikį mūsų vairavimo gebėjimams ir šioje srityje taip pat trūksta tyrimų. Na, dėl tarybos pozicijos. Žinoma, patogu pakeisti tiesiog teisinį pagrindą ir antraštinę e, dalį. Tačiau reikia pripažinti, kad valstybės narės šiandieną nėra pasirengusios e, gerinti kelių eismo saugumą, kadangi jos nesutinka su e, baudų tarp valstybinių išieškojimų. Ir todėl mes parlamente turime aiškiai pasakyti, kad ne visos ES institucijos e, nusiteikia priešiškai, e, o būtent taryba neleidžia mums priimti šio teisės akto. Ponas Rikė. Président, je félicite Inès pour euh, la qualité du travail et le, la capacité. Ačiū. Aš norėčiau vis pirma pasakyti, kad aš bendrai palaikau šią priemonę, šį pasiūlymą, bet noriu aptarti keletą aspektų. Visų pirma, kalbant apie automatinį kontrolės mechanizmą, e, at, išlaisvinamas, visų pirma, dėmesys skiriamas tai automobiliui, bet ne asmeniui. Ir bandoma išsiaiškinti, kas įvykdė pažeidimą. E, Pavyzdžiui, jeigu kažkas pažiūrė taisyklės Prancūzijoje, paprastai, aišku, sankcijos taikomos vairuotojui. Taigi čia aš išvelgiu problemą su tuo automatišku sankcijų taikymu. Kitas, kita problema. Kaip perduoti informacinį raštą, kur yra duomenys apie asmenį, kurie gali būti konfidencialūs. Taigi, kokiu būdu perduoti tą informaciją. Pavyzdžiui, mano žmona atplėšė laišką ir ten parašyta, kad aš buvau ne Paryžėje, bet Briuselėje ir tai sužino. Taigi, konfidencialios informacijos atskleidimas - kita problema. Ir aš norėčiau, kad. E, aišku, aš turėjau likti Briuselėje. Ji išduos mane. Ir per kiek laiko saugomi asmens duomenys, nes žinote, kad, kad pavyzdžiui, egzistuoja maš, automobilių registracijos numerių identifikavimo sistema ir, pavyzdžiui, tie duomenys fiksuojami, kuomet mo, mokate už ke, kelių mokestį. Ir galima tą patį automobilį, jeigu jis po metų vėl pasirodo tame mokėjimo poste, jį sustabdyti. Nenurodoma, kiek, kita vertus, kiek laiko tie duomenys bus saugomi. Taigi išla tokių gana opių problemų. Tai yra, atrodo, kad gal, galima bus numatyti sankcijas asmenims, kurie nebūtinai tuo metu vairavo automobilį, kai juo buvo įvykdytas pažeidimas ir kiek laiko bus saugomi duomenys. Man atrodo, kad tai yra trys tikrai svarbios temos. Mrs. Meissner, two minutes, please. Pone Meissner, jums dvi minutės. Na, ši tema iš tiesų sukelia daug prieštaravimų. Kiekvienas džiaugiasi, važiuoja per greitai ir jo nepagauna. Kita vertus, mes visi jaudinamės dėl kelių eismo saugumo, kai šiandien girdėjome pono Koch pranešimą, e, kurio tikslas mažinti kelių eismo nelaimių e, aukų skaičių. Taigi reikia imtis priemonių, kurios leistų mažinti žuvusiųjų skaičių. Na, valstybės narė sako, kad tai mūsų kompetencija, kadangi taikoma subsidarumo principas. Kita vertus, kai mes kalbame apie Europos kelius. E, čia turi būti bendras požiūris. Todėl manau, kad e, prane, šio pranešimo einama teisinga linkme ir nagrinėjant tokius klausimus reikia e, pažiūrėti, ar e, šie dalykai įgyvendinami. Pavyzdžiui, priede trečiame punkte nurodytas nurodyta, kad e, vykdoma alkoholio kontrolė, jei yra įtarimas. E, na, Vokietijoje neįmanoma būtų to pritaikyti, todėl reikėtų įrašyti tokias priemonės, kurios yra įgyvendinamos. Na ir dar vienas dalykas, kalbant apie kelių eismo saugumą. Kaip galima suderinti duomenų mainus su duomenų apsauga? Ir čia reikia nustatyti, kas yra proporcinga ir kas ne. Ačiū. Pone Tikau, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti ponę Ajala Sanders su puikiu pranešimu. Mes jo labai laukiame. Labai laukiame kad būtų įgyvendinta šitą direktyvą. Nelaimiai, pirmininkaujant, kai kurioms valstybėms dėl šio dosie nebuvo imtasi jokių veiksmų. Ir Lisabonos sutartis sukuria naują teisinį pagrindą, kuris mums ir leido padaryti pažang, pasiekti pažangos. Manau, kad saugumas keliuose turėtų būti bendryjų teisino dalis. Ir norėčiau paprašyti kolegų pasistengti įtikinti savo nacionalinės vyriausybės aktyviai dalyvauti, kuriant e, visiems palankę aplinką keliuose. Turėtume galėti nubausti pažeidėjus, kurie e, pažeidžia kelių eismo taisyklės, net tarptautiniu lygiu tai turėtų būti daroma. Reikia visuomenės informavimo kampanijų, reikėtų kalbėti daugiau apie e, protingas transporto sistemas. Be abejo, kreipiame dėmesį į viską, kas yra susijęs su asmens duomenimis, tam yra skiriama daug dėmesio ir kiek laiko asmens duomenys reikėtų saugoti. Čia norėčiau pabrėžti, kad e, būdama pranešėja e, dėl kito reglamento, kuriame kalbama apie prieigą prie kelių transporto. Labai daug diskusijų vyko dėl to, kokios bausmės ir nuobaudos gali būti taikomos vairuotojams. Bet šis reglamentas leidžia bausti ne tik tai vairuotojus, bet ir įmonės, kuriems, kurioms dirbantis vairuotojai pakartotinai pažeidžia kelių eismo taisyklės. Tad norėčiau pabrėžti, kad aš pritariu ponios Ajala Sanders pranešimų ir tikiuosi, kad visi kartu pasieksime sėkmės. Pone Foster, tris minutės. Dėkui pirmininkė, ačiū ir pranešėjai. Kalbu ne AKR e frakcijos vardu, bet e, Jungtinės karalystės vardu. Jungtinė karalystė nusprendė netaikyti šitų nuostatų. Aš pamenu labai išsames diskusijas tais pačiais klausimais. Ir atsimenu, kodėl jos vyko. Mes visi turime skirtingus teisės pagrindus savo valstybėse ir tai yra viena iš pagrindinių problemų. Ir negalima to sudarimo taip lengvai pasiekti dėl to, kad yra skirtingos ir teisinės sistemos visose valstybėse narėse. Jungtinė karalystė ir mano pačios part, atstovavimo partija, atstovavimo partija daug dėmesio skiria saugumui keliuose. Mes manome, kad tai yra gyvybiškai svarbu. Ir todėl man šitie klausimai labai aktualūs. E, kalbėjome apie atsitiktinius patikrinimus vairuotojo per reidus, pavyzdžiui, ieškant e, išgėrusių vairuotojų. Junktinėje karalystėje tai yra daroma dažnai ir jau labai seniai. Pas mus už kelių eismo pažeidimą yra baudžiamas vairuotojas, o ne transporto priemonės savininkas. Taip pat dėl to, kaip yra taikomos nuobaudos. Mes baudų neskiriame įvykio vietoje. Jeigu ta bauda yra skiriama piniginė bauda, nors kai kuriuose valstybėse narėse tai yra daroma. Mes kartais taikome draudimus vairuoti. Net ne kartais, o pakankamai dažnai. E, bet iš tiesų šita sistema yra labai sudėtinga, jos yra skirtingos valstybėse narėse. Ir čia svarbu ne tik tai, kas yra nusprendžiama ir kokios nuostatos yra taikomos, bet kaip ir veikia policija, kaip renkami duomenys, kaip jie saugomi, ar baudžiamas vairuotojas, ar, vairuot, ar, ar e, transporto priemonės. Uh, savininkas. Junktiniai karalystė, kaip jau sakiau, yra baudžiami vairuotojai. Tai tikrai nebus lengva rasti bendro sutarimo. Bet e, mes, e, kalbu Junktinės karalystės e, atstovų vardu, galiu pasakyti, kad esame labai aktyviai nusiteikę diskutuoti šitais klausimais ir ieškoti bendros sprendimo ir atsižvelgti visus komentarus, kuriuos išgirsime iš kolegų. Dėkui. Ponas Krameris, dvi minutės. Uh, Na, žinoma, vokiečiai gyvena Londone arba Stoholme ir atvykę į miesto centrą, vyksta į miesto centrą automobiliu, kadangi, žinai, nesumokės mokesčio, jų nieks nepagaus. Na, žinoma, duomenų apsauga yra labai svarbu ir jei yra politinė valia, galima rasti ir tinkamam teisinį pagrindą. Dėl duomenų apsaugos Taigi galima rasti kompromisą, kai buvo rastas kompromisas dėl duomenų apsaugos stotise. Na ir paskutinis punktas. E, pavyzdžiui, aš atvykau automobiliu į kitą miestą e, ir jei važiavau per greitai, buvau nufotografuota, žinoma, man nereiks mokėti. Ta, na, Vokietija yra kiek kitaip. E, pavyzdžiui, jei jūs ne vietoje pastatot automobilį, atsako e, tas, e, kuris yra automobilio val, valdytojas, o jisai gali savo ruoštų pinigus įsieškoti iš vairuotojo. Tačiau kitaip yra viršijus greitį. Na, automobilį juk neskoliname kiekvienam ir automobilio valdytojas dažniausiai žino, kam jisai skola, jis skolina savo automobilį. Uh, Ir todėl nemanau, kad čia reikėtų skirstyti į valdytojus ir vairuotojus, kadangi tikrai galime nustatyti vairuotoją. Na, ir mes kalbama, kalbame dažnai apie bendrą Europą, o dabar vėl ją skaldome. Todėl manau, kad šį prieštaravimą reikėtų spręsti. Dėkui. Dabar dvi minutės man. Aš esu linkęs pritarti poniai Lichtenberg ir kitiems, kurie sakė, kad pranešėja labai puikiai padirbėjo ir puikų pranešimą parengė, kurio mes laukiame tris metus. Ir čia svarbiausia yra šiaip ne tas teisinis pagrindas. Ir ar yra baudžiami vairuotojai ar mašinos savininkai. Svarbiausia yra politinė valia. Jungtinėje karalystėje mano dukra buvo užfiksuota viršijantį greitį, o aš gavau įspėjimą dėl to. O aš užpildžiau tam tikrą formą ir parašiau, kad ne mane bauskite mano dukrą, nes jį vairavo, tai galima išvengti tos bausmės. Ir manau, kad Čia tikrai politinė valia svarbiausia. Pateiksiu faktus. 71 tūkstantis nejunktinės karalystės piliečių pažeidžia kelių eismo taisyklės kiekvienais metais Junktinėje karalystėje ir nėra dėl to nubaudžiami. 71 tūkstantis. Štai jums puikiai galimybė užtikrinti, kad jie būtų nubausti. Ir jie turėtų, jiems turėtų būti taikomos tos pačios taisyklės kaip ir Junktinės karalystės piliečiams. Ir ar yra teikiamos e, baudos e, įvykio vietoje. Ne, Junktinė karalystėje jos nėra taikomos. Ir dėl to, jeigu Junktinė karalystė netaiko šitų nuostatų, jie savo patys pasiprašė opt-out galimybės, netaikymo galimybės ir dėl to dabar ne Junktinės karalystės piliečiai įvykdė e, pažeidimą nėra baudžiami Junktinėje karalystėje, bet visa tai vyksta dėl to, kad trūksta politinės valios. Noriu dar grįžti prie to, ką sakė ponė Savisa dėl, politi... dėl teisinio pagrindo pakeitimo. Atrodo, kad mes žengėme žingsnį atgal, perėję prie policijos bendratarbiavimo. Bet tam yra priežastis. O ta priežastis yra ta, kad mes niekur nebūtume iš vis nuėję, jeigu būtume likę prie pirminio teisinio pagrindo. Ir aš manau, kad jau geriau yra žengti vieną žingsnelį pirmin, negu kad iš vis stovėtų vietoje. Mes čia stengiamės rasti tokią poziciją, pasitaldami policijos bendradarbiavimą kaip kad pasiūlė Belgija, žvelgdama į Lisabonos sutartį, kad galėtume judėti toliau. Bet netgi ir tokį pakeitimą padarę, pamatysime, kad atsiras valstybių narių, kurios norėtų netaikyti tų nuostatų. Ir pranešėja yra teisi, sakydama, kad e, gairės visiems bendras rasti yra labai sunku. Ir man vis tik tai svarbiausia įtikinantis e, faktas, kodėl reikia šito darbo, yra tai, kad Kai pasikalbame su policijos vyriausiais pareigūnais Europoje, pamatome, kad jie nori dalyvauti didinant saugumą keliuose. Ir šį rytą per pusryčius kalbėjome su jais. Ir tai jie tą patį patvirtino. Dėl to manau, kad yra svarbu, kad mes nenusileistume ir eitume pirmin. Ir aš pasakyčiau, poniai Ajala Sender, nelaukite Junktinės karalystės jeigu ne karalystė netaikys šitų nuostatų, pamirškim ją, palikim ją nuo šaly ir apskritai. Keitėsi vyriausybė, dėl to tie visokie pokyčiai ir vyksta ne karalystė. Aš nenoriu čia ginčyti su jumis. Jūs pasakė savo nuomonę, aš pasakiau savo nuomonę ir daugiau nenoriu kalbėti. Um, Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija džiaugiasi pažanga pasiekta svarstant šį sudėtingą dokumentą ES saug, kelių saugumo srityje ir komisija nuoširdžiai tikisi, kad visos šalis susijusios šalis dirbs bendradarbiaudamos, kad perėtume į antrąjį svarstymą etapą. Tikrai vertiname pranešėjos ponios Ajalos sender, sender pastangas, manome, kad tai tikrai reikšmingas indėlis užtikrinant saugesnius kelius Europos piliečiams. Neoficialiuose trilogose komisija, kaip ir visada, yra pasirengusi vaidinti aktyvų vaidmenį, kad ieškodama kompromisu, bet norėčiau trumpai apžvelgti ir pristatyti komisijos nuomonę, kaip mes vertiname visus pakeitimus. Vis pirma, dėl vieno pirmo A techninio priedo 27 pakeitimo mes manome, kad tai yra tikrai geresnis tekstas lyginant su tarybos pasiūlymu. Taip pat mes sveikiname 17 ir 18 pakeitimus, ypač 18, kuriuo paaiškinama uh, kaip turi atrodyti informacinis raštas. Komisija visapusiškai pasisako už griežtesnę peržiūros nuostatą siūloma 25-ame pakeitime, nepamirštant komisijai suteiktos e, tai teisės, iniciatyvos teisės. Dėl duomenų mes pasisakome už duom, susijusių duomen nuostatų sustiprinę, bet aš noriu kai ką pasakyti dėl teisinio iškumo ir norime patarti, kad geriausia būtų remtis tik tai aktualiausiais, svarbiausiais teisės aktais duomenų apsaugos rytyje. Komisija pritarė siūlymams dėl deleguotojų aktų ir galiausiai komisija palaiko didelę dalį pakeitimų dėl konstat, skirtų konstatuojamą į dalį. Užbaigdama noriu pasakyti šiek, kad komisija nusiteikusi optimistiškai ir mano, kad ponios Ajalas Sender požiūris yra puikus pagrindas ieškoti ir pasiekti kompromiso su taryba per pirmąjį svarstymo etapą. Ir, direktyva, ir ši direktyva, jeigu ji bus patvirtinta, bus uh, paskatintas keitimasis, tarpvalstybinis keitimasis informacija apie eismo taisyklių pažeidimus. Jūs visi žinote, kokia komisijos politika saugumo keliuose srityje ir kad komisija yra ir išsikėlusi ambicingą tikslą mm, ir vykdo programą, kuri prasidėjo 2010-aisiais ir tikriausiai visi esate susipažinę su uh, mūsų paskutinės baltosios knygos siūlymais, tai yra mes norime visiškai, sumas, užtikrinti visiškai saugius kelius. Taigi, komisija tikisi, kad ši, šiam pasiūlymui bus sklandžiai, kad jo svarstymas vyks sklandžiai ir kad jam bus pritarta per antrąjį svarstymo etapą. Ačiū, ponė Ajala Sender. Ar dar norite ką nors pridurti? Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti tiems kurie prisidėjo ir dalyvavo šiame procese. Atsižvelgiant į tai, koks juridinis pagrindas pasirinktas, mes bandome tarybą nukreipti tinkamą linkme. Kolegoms iškila kai kurių problemų, bet aš manau, kad 25 pakeitimų mes išspręsime. Uh, tuos būkštavimus, kurie buvo išreikšti. Kalbant apie tai, kad tas, kas yra automobilio savininkas, nebūtinai jį visada vairuoja, kai vykdomas pažydimas. Taryba svarstė tapatybės nustatymo klausimą. Ir, ir mes nusprendėme, kad geriausia tuos aplankus paruošti, fo, e, blankus parengti 23 oficialiomis kalbomis ir taip išspręsti visas galimas problemas. Kita susijus, kitas susijęs klausimas - domenų apsauga. Egzistuoja eukaris sistema, kuri turi būti taip pritaikyta, kad būtų galima ten e, kaupti duomenys apie e, pažeidimus keliuose. Taip pat esu pasirengusi svarstyti pakeitimus šią temą bei visus kitus pakeitimus, kurie iš principo patobulintų tekstą. Kad e, užtikrintume kiek įmanoma didesnį sklandumą. Aš jau kalbėjau apie tai, kad asmuo, kuris yra automobilio savininkas, nebūtinai yra tas, kuris vairavo automobilį, kai buvo vykdytas pažydimas. Na, Prancūzijos požiūris yra šiek tiek kitoks, bet manau, kad Prancūzijos pozicija taip pat atsispindi tekste, galutinėje redakcijoje, kurią parengiau. Taigi, klausimas, ar pavyks toliau dirbti ir siekti pažangos šiuo pagrindu? Manau, kad pavyks, o kalbant apie domenų apsaugą ir jų perdavimą, tai yra įvairių priemonių ir būdų tai daryti galime apsvarstyti, labai atidžiai išnagrinėti galimi, šias galimybės. Ir ponė Simpsona, jūs teisingai pastebėjote, iš tikrųjų tai yra politinės valios taryboje klausimas. Nežinau, ar yra tarybos atstovo, jeigu yra, norėčiau pasakyti, kad e, mes tikrai labai atidžiai, akilai stebėsime, kaip viskas toliau klostasis. Ir Na ir esame pasirengę akistatyti su taryba šiais ir kit, šiuo ar kitais klausimais. Ačiū, pakeitimus reikia įteikti iki 18 lapkričio, o transporto komitete balsuosime gegužės mėnesį. Ačiū. Pone Jalai Sender, toliau pagal darbo tvarkę. Lygiai toks pat prieštaringas pono Degrandės prie, pranešimas apie aviacijos saugumą ir ypatingą dėmesį Kauno skaitytuvams. Prašau. Sí, muchas gracias, señor presidente. Dėkoju, pirmininkė. Ponas ir ponai. Aviacijos saugumas yra mano pranešimas. Jam buvo pateikta 190 pakeitimų iš 30 narių, o tai rodo, kiek svarbus šis klausimas. Jis skatina diskusijas, akivaizdžiai. Ir man teks e, visus tuos pakeitimus apsvarstyti. Dėkoju už juos visiems. Ir aš peržiūrėjau kiekvieną pateiktą pakeitimą. Jų tikrai labai daug ir jie labai įvairūs. Bet taip pat galiu pasakyti, kad daugeliu pakeitimų vienas kitam neprieštarauja. Pamatysiu paaiškinti. Aš nesileisiu į labai išsame kiekvieno pakeitimo analizę, nes tai užtruktų visą popietę. Na, jeigu norit, galiu aišku ir leistis, bet mm, jeigu leisite, tai nesileisiu. Manau, kad e, svarbiausia būtų sugrupuoti pakeitimus ir peržiūrėti tas kategorijas. Ypač būtų gerai aptarti tuos, kur buvo didžiausi nesutarimai. Apskritai dėl skaitytuvų kai kurie nariai patikė pakeitimus, kuriais bando užtikrinti, kad skaitytuvai nebus dėgiami. Ir pateikė argumentų, norėdami pagrysti savo nuomonę. Aš žinoma gerbiu tokią nuomonę, bet jai nepritariu. Kaip pranešėjas esu prieš tokius pakeitimus. Žinoma, galbūt galima pakeisti formuluotę kai kuriais atvejais. ir e, tokiu būdu teigiamai prisidėti prie pranešimo, galbūt tada aš tos pakeitimus ir peržiūrėčiau, bet reikia nepamiršti, kokią pridėtinę vertę e, suteikia skaitytuvai aviacijos saugumui. Ji didžiulė. Ir reikia išnaudoti visas e, parlamento galės juos dėgiant. Kaip tik skaitytuvai nekenkia sveikatai, jie suteikia daug informacijos. Bet e, reikia, žinoma, pasirinkti tuos skaitytuvus, kurie yra patys efektyviausi. Reikia užtikrinti, kad jų naudojimas būtų tikrai e, naudingas siekiant iš savo išsikeltų tikslų, būtent e, kėleivių saugumo. Yra pateikta nemažai pakeitimų, kurie atspindi įvairiausius nuogastavimus ir pateikia argumentus tiek už, tiek prieš skaitytuvus. Aš nemanau, kad Europos parlamentas gali labai kategoriškai pasisakyti, ar su kuriamis technologijomis reikėtų eksperimentuoti, su kuriamis ne, tai nėra mūsų e, kompetencijos rytis. Bet viena yra, aišku, negalima naudoti rentgeno spindulius naudojančių skaitytuvų. Dėl to visi sutarėme. Ir esu parengęs kompromiso variantą, kuriame yra ir įvardinta, kad mes nepritarėme rentgeno technologijų naudojimui. Bet kategoriškesni būti nebegalime, kalbėdami apie bendrijos teisę. Žmogaus kūno formų Mm, atvaizdavimas, kai kurie yra prieš, kai kurie yra prieš tai. Ir e, kai kurie pasakė labai griežtai, kad tai neturėtų būti daroma. Na, galbūt reikėtų apskritai neminėti to žodžio žmogaus kūno formos. Galbūt tai būtų kompromisas. Nes, o jeigu, jeigu tai padarysime, tai paliks pakankamai laisvės valstybėms narėms naudoti skaitytuvus. Duomenų saugojimas ir naudojimas. Yra nuogastavimų ir dėl to. Turėtų būti aišku, kad duomenų negalima rinkti ir laikyti. Tai to nedaryti turėtų įsipareigoti visos valstybės turėtų būti įdėktas duomenų automatinio sunaikinimo mechanizmas. Technologiškai, aišku, galima išsaugoti tos duomenis, mm, bet manau, kad reikėtų įdėkti duomenų automatinio sunaikinimo sistemą, kad tokie duomenys nebūtų saugomi. Jeigu yra technologijos saugoti duomenis, tai turėtų būti ir domenų naikinimo technologijos. Ir tokios domenų saugojimo technologijos neturėtų būti leidžiamos. Ir galima būtų į tekstą pavartoti e, automa, e, domenų savaiminis susinaikinimas. Tokį terminą. Ir tokiu būdu išlaikytume nuoseklumą visame dokumente. Anksčiau buvo iš mūsų reikalaujama priimti aiškę poziciją dėl skaitytuvų. Ir tai mes ir darėme. Balandžio 29 bus kritinė data. Visi pritarė, kad ką mes bent spręstume, įgyveninti savo sprendimą turėtume iki 2013 metų. Tai turėtų būti visiems aišku. kai kurios valstybės narės labai nepatenkintos ta data, balandžio 29-ąją. Nenori, kad ji būtų numatyta tokia. Bet aš nenorėčiau, kad pranešimas būtų patvirtintas vėliau. Komisija turi priimti savo sprendimus nedelsdama. Taigi ir parlamentas turi elgtis atitinkamai. Mes turime nuspręsti, ko kas bus įgyveninta iki 2013 metų ir kas bus daroma po to. Čia negalime leistis per daug į diskusijas ar dėl balandžio 29-osios, ar dėl kitų e, smulkesnių punktų. Galima tada tos datos apskritai neminėti, bet e, pasistengti, kad pranešimas būtų patvirtintas iki jos. Tai ir tada pozicija mūsų atsiprašau, komisija mūsų poziciją žinos ir turės atitinkamai elgtis. Tokiu būdu išvengtume gal konflikto. Žinau, kad kai kurios valstybės narės nepritarė tai datai ir norėtų ją keisti, bet toks būtų galbūt kompromisas. Mes iki tos datos turėtume pareikšti savo poziciją, ką norime, kad kas būtų įgyveninta iki 2013 metų, pačios tos datos neminėdami. Ir tokiu būdu išvengtume bet kokios diskriminacijos arba taisyklių nesilaikymo. Nes iš esmės visi tas problemas vertina daugmaž vienodai. Tai yra, kad mes turėtume prisimti įsipareigojimus ir pagrindinis principas čia turėtų būti nediskriminavimas. galėtume į kompromisinį sustarimą įrašyti visus jeigu ir bet, visas galimas sąlygas, bet turime parengti aišku, nors ir kompromisinį pareiškimą mūsų pozicijos. Juk mes nesiekėme niekam pakengti. tiesiog aiškiai išsakytume savo nuomonę. Dėl to, kad čia svarbiausia yra nediskriminacija. Ir tai aš ir bandau padaryti savo pranešimu. Ar komitologija, komitologijos procedūra turės bus taikoma. Ir mes juk uh, bandome kovoti su terorizmu ir bandome užkirsti kelią teroristams patekti į Europą, dėl to turime būti atsargus. Tai yra, to yra siekiama ir dabar e, naudojamais skeneriais, skaitytuvais, metalo detektoriais. Tai yra iš esmės strategija. Ir jie yra siekiama saugumo veiksmingumo. To paties yra siekiama ir dėgiant naujus skaitytuvus bet manau, kad galėsim pasiekti bendro sutarimo dėl visų pakeitimų. Šitas pranešimas buvo parengtas neatsitiktinai. Jie buvo priežastis. O ta priežastis buvo visai lė įvykių. Kai prasidėjo kalbos apie skaitytuvus, jau pradėjome galvoti apie tai, kad reiktų parengti pareiž... pranešimą apie aviacijos saugumą ir skaitytuvo naudojimą. Tas pranešimas yra būtent dėl to ir parengtas, dėl to, kad yra siekiama užtikrinti saugumą susijusi tiek su keliaivis, tiek su kroviniais. Galbūt pranešimo kalba yra techninė, bet to išvengti yra labai sunku, nes mes čia vertiname techninius kriterijus, e, techninius reikalavimus, kurie tu būti taikomi. Ir ponas ir ponai, aš manau, kad patys pranešim, pakeitimų autoriai galės juos pristatyti, bet pabandykime rasti sutarimą. Vėlgi, žmogaus teisės, visi supranta, kad jas reikia gerbti ir jų negalima pažeisti. Ir tai taip pat atsispindi daugelįje pakeitimų. Bet kai kalbame apie pagrindinės teisės, reikia apie jas kalbėti vienoje konkrečioje vietoje, negalima išmėtyti to, to termino po visą dokumentą. Ir taip buvo pasirinkta parengti pranešimo tekstą, kad apie pagrindinės teisės kalbėtume vienoje konkrečioje vietoje. Ir tie, kurie turi kažkokių nuogestavimų dėl to, kaip yra užtikrinamos pagrindinės teisės šio pranešimu, galėtų peržiūrėti savo pakeitimų formuluotę Taip pat tiek maždaug buvo išreikšta įvairių nuogastavimų dėl skaitytuvų, dėl būtės tos informacijos, dėl e, žmogaus kūno formų atvaizdavimo. Na, juk tai yra daroma saugumo tikslais, apsaugos tikslais. Kai kurie iš narių nepageidauja, kad būtų prieinami tokie duomenys per skaitytuvus, bet juk to yra siekiama saugumo tikslais. Visą tai turime aptarti. Technologiškai visą tai yra įmanoma ir su tuo reikia susitaikyti, tik tai galime diskutuoti dėl to, kaip tokius duomenis galima ar reikia panaudoti. Mm. Ir aš vis tik tikiuosi, kad kai kurie e, pakeitimai bus atsiimti po mūsų diskusijų. Aš be abejo kai kuriems pakeitimams pritariu, kitiems prieštarauju, bet dar porą dalykų norėčiau pasakyti ir baigsiu savo pasisakymą. Dėl keliaivių perspėjimo. Tai yra svarbu. Čia vienas iš esminių dalykų, kad keleivis, kuris yra skanuojamas kūno skaitytuvu, būtų informuotas apie tai, kas bus padaryta ir kaip jis turės elgtis tam skaitytuve. Aš manau, kad pavyks uh, rasti sutarimo dėl to, kaip tokią informaciją reikėtų pateikti keliaiviams ir kokią informaciją jiems reikėtų pateikti. Be to, kitas svarbus klausimas yra uh, E, tų orosų darbuotojų, kurie dirbs su skaitytuvais apmokymas ir parengimas. Ir negalime pamiršti ir keleivių teisių. ir galbūt Strasbūrė gegužės mėnesį galėtume kokiame nors posėdėje aptarti kompromisinius variantus dėl pakeitimų ir sekretariatas galėtų visus apie tai informuoti ir patarpininkauti tarp visų pakeitimų autorių. <clears throat> Šiaip ar taip, tie nariai, kurie mano, kad jų e, nuomonė nėra atspindėta kompromisinėme pakeitimų variante, susisiekite su manimi Ir mes tada aptarsime, gal galima bus kaip nors pakeisti jų pakeitimus ir vis tiek juos įtraukti. Dėkui. Ačiū, Degrandės. Pone Degrandės. Ir dabar šešėlėms pranešėms suteiksiu žodį. Ponas Fleckenstein, socialdemokratų frakcijos vardu. Šešėliai pranešiai gali kalbėti po keturias minutės, o kiti mažiau. Nes sąrašas vis auga norinčių pasiekti. Pone Flekenšteinė, prašau. Na, manau, man neprireiks visų keturių minučių. Mūsų frakcija iki šiol neturi galutinės nuomonės dėl šio pranešimo. Mūsų šešėlinis pranešėjas manęs paprašė išsakyti trumpai nuomonę, jis taip pats dėja negali dalyvauti, jis Austrijoje pateikė keletą pakeitimų, kai kurie jų kartu su kitais kolegomis. Na, pakeitimai sugrupuoti į tam tikras grupės. Pirmiausia, svarbu užtikrinti, kad nebūtų daromi vaizdai, kad būtų tik tai schema ir šie kūno schematiniai vaizdai jokių būdų negali būti kaupiami. Trečia, negali būti naudojami rengeno spinduliai. Ketvirta, mums reikalingos grie, griežtesni saugumo reikalavimai pašto ir krovinių siuntoms. Žmonės vis griežčiau kontroliuojami, tuo tarpu paštas ir kroviniai kontroliuojami ne taip griežtai. Ir penkta, mes norėtume susipažinti su tarybos pozicija dėl e, Europos parlamento teisėkuros e, dokumento, dėl, e, dėl teisėkuros projekto, dėl civilinės saugos, dėl e, kadangi oro uostų saugumas ir aviacijos saugumas yra glaudžiai susiję. Aš pats esu iš Hamburgo du kartus per savaitę turiu galimybę matyti skaitytuvą. Vieną kartą, tai yra ryte, kai skrendu, jis nedirba, kadangi yra per daug keleivių tuo metu o vakare, kai grįžtu namo, keleiviai e, turi eiti per skaitytuvą, 90 procentų jų dar tikrinami e, papildomai. Todėl aš pritariu ponas Lichtenberg pakeitimams ir E, kitiems pakeitimams. Dėkoju. Uh, Dėkoju, ponia Maisner, liberalų frakcija. Svarbu oro uostų saugumas, tiek keleivių, tiek krovinių saugumas. Na, kūno skaitytuvai, taip vadinami šie prietaisai. Žinoma, mes visi norime daugiau saugumo ir oro uostų techninės galimybės šiandieną neleidžia užtikrinti pakankamo saugumo, todėl mes kaip politikai turime ieškoti naujų priemonių, tačiau pačioje pradžioje reikia pabrėžti, kad skeneriai yra tiesiog priemonių rinkinys, kuriuos siekiama užtikrinti saugumo. Taigi mes turime pasvarstyti, kaip pasiekti to saugumo. Na, rengeno spinduliuotė turėtų būti uždrausta, kai kuriuose valstybėse kūno skaitytuvai e, dirb, e, naudoja rengeno spindulius, Vokietijoje tai draudžiama. Tačiau valstybių narių kompetencija yra pasirinkti, kokius prietaisus jie naudoja. Ir Jeigu visgi naudojama kūno skaitytuvus, e, tai spinduliuotės dozė yra iš tiesų labai nedidelė. Taigi dėl rengeno spindulių dar reiktų toliau diskutuoti. Ponas Paskalis minėjo, kad kūno vaizdas, kūno vaizdai neturėtų būti uh, saugojami, tačiau mano nuomonė tokie vaizdai e, neturėtų būti daromi ir jau jokių būdų neturi būti saugomi. Na, Vokietijoje aš e, surinkau labai išsame informaciją, mes turime e, atitinkamą institutą, kuriame aš praleidau tris valandas, kaupdama įvairią informaciją ir studijuodama šią temą. Na ir dar Lichtenberg pakeitimas 29, manau, yra labai teisingas. Tai yra skaitytuvai turėtų padėti nustatyti e, sprokstamasias medžiagas 43, 34 pakeitimas dėl duomenų kaupimo. Čia taip pat reikia patikrinti, ar tai atitinka mūsų duomenų apsaugos principus. Ir kaip žinia, e, šis procesas turi būti greitas ir, kaip mano kolega sakė, šis procesas dažnai yra labai lėtas dėl to, kad skaitytuvai dirba per lietai, dėl to, kad programinė įranga netinkama ir mes nenorime, kad šis procesas taptų dar ilgesnis. 93 pakeitimas dėl bend dėl specialių nuostatų taikymo nešiosioms ar e, vaikams. Ir čia labai svarbu savanoriškomo principas, taigi keleivis turi nuspręsti, ar jisai eis tiesiog per tą skaitytuvą, ar jis pageidautų, kad jam būtų taikoma kita e, kontrolės rušis. Taigi, jei mes turime įtarimą tam tikro asmens atžvilgių, tai žinoma, jam bus taikoma atitinkama e, kontrolė. Na, 121 pakeitimas, tai turėtų būti tik tai piktogramos, jokių būdų ne viso kūno vaizdai. Taip pat 133 pakeitimas, duomenys negali būti kaupiami, 145 galima šį pakeitimą panaikinti. Taigi, e, jei nebus kaupiami, e, tai iš esmės ir nėra poreikio. Na, dėl likusių e, pakeitimų e, skaitytuvai, kurie nustato skiščius. Na ir dėl krovinių labai svarbu įgyventi 2008 metų 300 reglamentą. Todėl mums reikia užtikrinti daugiau saugumo e, pašto ir krovinių srityje ir stebėti, kaip įgyvendinamos mūsų primtos priemonės. Lichtenberg, keturis minutės. Norėčiau padėkoti pranešėjui už tokią išsame nuomonę. Na, turiu tokį pagrindinį argumentą. Mums buvo suteiktas papildoma, su, suteikta nauja savoka. Taigi, naud, vartojama ne kūno skaitytuvas, ne tokia savoka, o saugumo skaitytuvas. Uh, Ir aš manau, kad ši nauja savoka nėra e, gera. Reikėtų aiškiai pasakyti, ką turime galvoje. Tie, kas nori daugiau saugumo, turėtų susitaikyti su šią savoką, būtent kūno skaitytuvu, o ne bendrai suformuoluota savoka saugumo skaitytuvas. Ir Į tai aš atkreipiau dėmesį savo pakeitimuose. Na ir antras punktas, kuris man svarbus, aš pritariu visiems tiems, tai e, aiškiai į tai atkreipė dėmesį ir Libi komitetas, kad e, vykdant rutinės kontrolės negalima naudoti rentgeno spinduliuotę, kadangi žinome e, jos neigiamą poveikį sveikatai. Tai ir todėl reikia jos atsisakyti ir rengeno spinduliuotė negali būti naudojama šios kontrolės metu. Ir kuo dažniau e, skrendame lėktuvu, tuo e, daugiau spinduliuotės patirime ir nors dozė iš tiesų yra labai maža, bet ji kaupėsi. Ir dažniausiai pamatavus e, spinduliuotė yra aukštesnė nei kad nurodoma dokumentuose. Na ir trečias e, dalykas tai yra duomenų apsauga, reikia užtikrinti duomenų apsaugą. Šie duomenys neturėtų būti kaupiami, saugomi, neturėtų būti saugomos e, pavardės, adresai. Ir nes jei pradėsime kaupti tokius duomenys, tai galbūt eisime dar toliau ir pradėsime domėtis keliaivių hobiais ir kas ką perka. Aš manau, kad labai svarbu darbuotojams užtikrinti geresnės darbo sąlygas, geriau juos apmokyti, kadangi čia konkurencija uh, buvo pradėta nuo apačios. Žinoma, e, darbuotojai, kurie, kurių darbo užmokestis e, žemas, atitinkamai ir elgesi ir jie tikrai nesirūpina saugumu. Todėl čia taip pat reikia imtis veiksmų. Na, prisiminkę muitinių istoriją, e, nustatant nelegalius krovinius, kas nusta, nustatydavo tos nelegalius krovinius, tai dažniausiai būdavo patyrę muitinės darbuotojai. Na, apskritai aviacijos e, saugumo politika čia labai svarbu didesnį dėmesį skirti apmokymams ir e, testiniam mokymui. E, ir apmokyti žmonės dažniausiai nusėda Europinėse institucijose ar svarbiuose e, muziejuose, bet ne oro uostuose. Na ir dėl kitų pakeitimų e, džiugu, kad man pritarė ir kiti kolegos. Dauguma mūsų nagrinėja šį klausimą su tam tikru atsargumu. Reikia e, pažiūrėti, ar nėra kitų techninių galimybių, kurios yra netokios kenksmingos ir kurios nesulėtintų kontrolės e, procesą. Na, Ir jei jau mes tikriname visus keleivius, tai būkime geri, patikrinkime ir krovinius. Ačiū. Ačiū, ponė Foster, EKR frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Taip pat nepaprastai dėkoju pranešėjui ir už visus pakeitimus, bet manau, kad kolegos išsakė teisingas pastabas. Ir yra bendras sutarimas ir tai aiškėja taip pat ir peržiūrėjus pakeitimus. Kalbant apie tai, kur dabar esame Pite Vandalenas yra mūsų šešėlinis pranešėjas ir mes be abejo palaikome vienas kito pakeitimus. Tačiau šiaip pakeitimų skaičius. Stengiausi, kad pakeitimų būtų mažiau, nes aš esu šešėlinė pranešėja aplinkosaugos komitete ir sutelkiau dėmesį į tai, kas aktualu taip pat yra aplinkosaugos komitete. Tačiau yra kai kurių nedidelių skirtumų. Kalbant apie tai apie ką čia kalbama. Pone Lichtenberger teisingai pastebėjo, tai yra kūno skaitytuvai. Ir juos taip reikia ir vadinti. Žinome, kas tai per įrenginys ir koks jo tikslas. Jo tikslas yra kovoti su terorizmu, kaip juos. Ir reikia galvoti apie tai, kaip jį tinkamiausiai panaudoti. Tačiau teisė tai keliami kai kurie kiti klausimai, kurie kelia susirūpinimą pakartosiu savo žanginius pastebėjimus. Tai yra sustiprinti tarp valstybinį žvalgybinės informacijos ir, steb, ir, ir rinkimą taip pat keitimas informacijos mainus. Kuo daugiau mes čia, kuo tinkamiau veiksime, tuo mažiau informacijos pateks į tas rankas, į kurios neturėtų patekti. Uh, Toliau sveikatos aspektai. Man atrodo, kad visi suvokia, kad yra technologija, kurios poveikis sveikatai yra labai nedidelis. Taigi, kalbant apie atvaizdus ir jų saugojimą, tai galbūt bus teisnis reikalavimas tuos atvaizdus saugoti, tačiau kitu, kitais, kitomis aplinkybėmis juos reikėtų ištrinti. Toliau dėl spinduliuotis. Yra įvairiausių nuomonių. Mano kolega Bradburn pateikė labai įdomų pavyzdį iš Amerikos Kalifornijos universiteto. Taip pat yra įvairių teorijų apie tai. Ir iš tikrųjų, jeigu yra įranga, kurios panaudojimas yra neprieštaringas, tuomet reikia, ir mes kalbame apie išimtis, apie išimčių taikymą. Man atrodo, kad yra technologija ir manau, kad išimčių nereiktų taikyti. Tai, o koks tada tikslas įrengti kūno skaitytuvus, jeigu pusė žmonių ne, tarsi negali pro juos eiti? Nes tie skaitytuvai turėtų būti skirti visiems ir, ir būtent tokia yra technologija, tokia yra jos paskirtis. Kai kuriais kitais klausimais norėčiau pasakyti štai ką. Turime priartėti prie sprendimo ar jis, tas sprendimas turi būti privalomas ar ne. Juk visos šios diskusijos vyksta todėl, kad jei kažkuri valstybė pareiškia, kad pas ją tas skaitytuvas bus neprivalomas, o kitoje valstybėje tai bus privalomas renginys, tai visi keleiviai privalės prireikus eiti pro tą skaitytuvą. Tai kodėl mes apie tai kalbame iš viso? Arba dėgiame tą priemonę, technologiškai pažangę priemonę skirtą kovai su terorizmu, kuri nekelia grėsmės veikatai. Nes nes kitaip iš viso neapsimoka apie tai kalbėti, jeigu Kažkas sako, kad šiandien jie negali, kažkas šiandien negali eiti per skaitytuvą. Tai kokia tada prasmė juos įrengti? Mes turėtumėme kalbėti apie tai, kas, yra tik tai, kas tikrai turi būti suderinta. Nes nemanau, kad reikia numatyti tiek daug iš, išimčių. Iš nes kitaip nėra prasmės apie tai kalbėti, nėra prasmės komisijai teikti šį pasiūlymą. Arba visi paklūsta ir visiems e, galioja reikalavimas eiti pro tą skaitytuvą, arba atmetame. Pirmininkė, užbaigdama noriu padėkoti už konsensusą, kuris formuojasi šiuo klausimu ir manau, kad mums reikia eiti priekin. Ačiū. Pone Vils keturioms minutėms. Anders hat gesagt, die was Dėkoju pranešėjui. Na, išgirdome, kad kūno skaitytuvai turėtų būti vadinami apsaugos, saugumo skaitytuvais. <clears throat> Tačiau kūno skaitytuvai netaps kitais, jei pakeisime jų pavadinimą. Kūno skaitytuvai gali nustatyti, kas yra kūno e, paviršiuje, o nustatyti, kas yra kūno viduje, būtų reikalinga jau naudoti rengeno spindulius. Na, kūno skaitytuvai nėra tokie veiksmingi, kaip kad tvirtiname ir kaip girdėjome iš kolegos e, Flegenstein, kad Hamburgė skaitytuvai taip pat ne visada e, naudojami. Na, Italijoje buvo jų atsisakyta ir pranešėjas taip pat teigia, kad skaitytuvai neturėtų kelti pavojaus sveikatai, neturi kenkti sveikatai, tačiau jie netaps nekinksmingesni vien dėl to, kad tai bus parašyta dokumente. Jei naudojami kūno skaitytuvai, spinduliuotės žmogus tiesiog gauna spinduliuotę ir spinduliuotės dozės e, kaupiasi organizme. Na, mes sutarėme, kad vaizdai negali būti kaupiami ir saugomi, tačiau mes visi žinome, kad nepavyksta pilnai užtikrinti duomenų apsaugos, galima manipuliuoti kompiuterių sistemas, jei oro uostų darbuotojai turės prieiga prie tų duomenų arba e, įsilaužėliai į kompiuterių sistemas galėtų pasinaudoti šiais duomenimis. 191 pakeitimas dėl to, kad tie, kurie nenori eiti per skaitytuvą, gali e, pasirinkti kitą kontrolės rūšį. Manau, kad oro uostai niekada nebus šimtų procentų saugus ir tikriausiai nepavyks išvengti visiškai teroristų išpolių. Norint visiško saugumo, reikėtų visiškai neskraidyti. Mes pateikėme 22 e, pakeitimus būtent dėl šių temų, kurias dabar ir paliečiu. Taigi aš nusteiku skeptiškai. Dėkuoju. Next. Dėkui. Toliau. Ponas Broš. Prašyčiau dvi minutės kalbėti. Na, dėkoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešiai. Tema iš tiesų yra aktuali. Sunku rasti sutarimą visais klausimais, tai supranta kiekvienas mūsų, tačiau negalima pamiršti dviejų dalykų. E, pirmiausia, ši tema buvo pradėta e, nagrinėti dėl skyščių draudimo, e, vėliau e, pradėjus svarstyti kūnos kaitituvus. Ir vėliau ši tema buvo susijęta su kroviniais. Taigi politikai visada sureaguodavo tais momentais, kai kažkas įvykdavo. Šis pranešimas mes e, norime apsvarstyti galimybės, kaip pagerinti e, aviacijos saugumą, o nenorime pasakyti, kad rytoj aviacija bus šimtų procentų saugi. Negalima pamiršti subsidiarumo principo, e, kadangi valstybės narės gali imtis papildomų priemonių užtikrint aviacijos saugumą. Taip pat komisija gali reaguoti jei tam tikra valstybė narė neįgyvendins priimtų sprendimų. Taigi, jei mes šiandieną nuspręsime, o kelios valstybės e, nuspręs neįgyvendinti šių valstybių, e, šių, šių sprendimų, tai manau, kad mūsų diskusijos yra e, nereikalingos metodas dėl privačių interesų sferos, dėl sveikatos apsaugos. Tai yra labai svarbu ir negalima leisti naudoti prietaisus, kuriuos, kaip, kurie, kaip žinia, kenkia sveikatai. Mes šiandieną turime įvairias kontrolės galimybės ir keleivis šiandieną gali atsisakyti tam tikros kontrolės rūšies. Na ir paskutinis punktas, dėl labai svarbu stebėti technologijų pažangą. Ir dažnai mes sužinome, kad ta informacija, kuri mums pateikiama, jau nebėra aktuali. Todėl neapsiribokime uh, tam tikrais metodais mūsų formuluotės turėtų būti atviros naujoms technologijoms. Dėkoju. Kalbėti tris minutės. Na, bet galbūt galim leisti ir tris minutės kalbėti. Kiekvienam kalbėtojui. Ponas Bradburn. Ačiū pirmininkė. Aš noriu pasakyti, kad mums reikėtų grįžti prie pačių ištakų metų buvo patvirtinta direktyva. Ji buvo pavadinta bendrosios aviacijos saugumo taisyklės. Ir mes ją tai pavadinome todėl, kad apie tai ten ir kalbama. Keleiviai turi uh, gauti tokį pat saugumo lygį. O jeigu čia bus numatytos galimybės rinktis, ar eiti per skaitytuvą, ar neiti per skaitytuvą, tai tos nebus užtikrinamas visur vienodas saugumas. Iš tiesų, aš pritariu ponė Lichtenberg. Mes čia kalbame apie kūno skaitytuvus. Vadinkim daiktus tikrais vardais. Ir reikia visų pirma pasiekti sutarimo mūsų komitete dėl esminių dalykų. Kalbėjo kolegos apie E, rentgeno technologijas, kitas technologijas. Bet panikim vieną mitą. E, Skaitytuvuose naudojama kitokia radiacija negu kad ta paprasta radiacija, kurią e, gauname šiaip aplinkoje. Todėl be jokios abejonės tokie skaitytuvai yra daug pavojingesnis metodas. Tokie skaitytuvai yra daug pavojingesni, jeigu naudojami oro uostose, negu kad naudojami kitur. Kitas dalykas - dėl duomenų saugojimo. Pirmininkė, jūs turbūt prisimenate, kad kai pirmą kartą apie šitos klausimus kalbėjome, Mes aptarėme daug įvairiausių technologijų, jos buvo pristatytos ne tik mūsų komitetui, bet ir kitiems. Ir mums buvo labai aiškiai pasakyta, kad nėra jokių galimybių saugoti duomenys, bet tai netiesa. Ir dėl to man kilo nuogastavimo, nes tokie duomenys neturėtų būti saugomi. Ir mums buvo pasakyta, kad e, ta naudojama technologija, programinė įranga neturi galimybę saugoti duomenų. Taip ir turėtų būti. Toks mano antras pastebėjimas. Trečias pastebėjimas yra, kaip tai prisideda prie bendrų saugumo sistemų aviacijoje. Ir kiekvieno asmens skanavimas, net ir tais metalo detektoriais, kaip dabar yra naudojama, tai yra pagalbinė priemonė. Vis tiek svarbiausia yra uh, darbuotojų išvalgumas. Ir taip pat e, reikia Reikia iš anksto bandyti nustatyti, e, kuris keleivis gali būti potencialus e, pavojaus kelėjas, jam dar prieš įžengiant į oro uostą. Ir, tarkim, kai kurie keleiviai keliauja e, labai daug, kiekvienais metais važiuoja ilsėtis kur nors. Ar jinai, tokia keleivė, tarkime, jinai jau kelia grėsmę. Turime būti realistai. Aš nežinau, ar dabar yra technologija, kuri gali e, užtikrinti saugumo lygį tokį, kokį mes pageidaujame, ar yra technologija nustatyti e, pavojingus skyščius ir žalia pavydalo krovinius. Dėkoju, ponas Bachas. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai. Manau, nereikia nukrypti nuo tikslo ir mums pavyks rasti sutarimą ir nepažįsti žmogaus orumo ir pagrindinių teisių. Apsiribosiu keliais punktais. Pirmiausia, duomenų e, saugojimas. Taigi šie vaizdai, šios schemos negali būti kaupiamos ir saugomos, nes saugojimas reiškia saugoti neribotą laiką. Ir manau, kad nereikėtų pradėti diskusijos dėl to, kiek laiko reikėtų saugoti ir ką saugoti. Iš vis negalima saugoti. Dėl modernių e, prietaisų. Tai čia, manau, reikėtų pagalvoti pirmiausia apie darbuotojus, apie pilotus, apie e, stordesės, kurie e, dažnai skraido taip pat pakeitimai susiję su personalo apmokymu personalo mokymas yra labai svarbi tema ir svarbus pagrindas, taip pat svarbu sukurti geras darbo sąlygas, tinkamą darbo užmokestį. <clears throat> Dėl krovinių iš trečiųjų valstybių na, reikėtų tai būtų mums didžiulė logistinė našta, jei pradėtume e, tikrinti visus krovinius. Na ir daugelis pavyzdžių parodė, kad informacijos kaupimas ne visada yra veiksmingas. Informacija buvo turim, turima, bet e, ne, ne visada teisingai išanalizuota ir nepavyko užkirsti e, nelaimingos sutikimų. Dėkoju. Nes Senelova trims minutėms. Ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjui. Ir taip pat išsakyti savo pastebėjimus dėl šios technologinės naujovės. Aš prisijungiu prie tų, kurie yra nusiteikę prieš šią technologija ir manau, kad nėra, nereikia baimintis, reiškia išsakyti savo nuomonę. Norėčiau paaiškinti, kodėl. Kai kuriuose valstybėse galiojantis įstatymai numato, kad žmonės gali būti, mm, kad, kad jonizuojantį spinduliuotę gali būti pantuoti tik tuo atveju, jei, jei reikia atlikti tyrimus susijusius su sveikata. Ir aš išvelgiu čia didelę riziką, todėl norėčiau tikrai jūs persperti dėl to. Ir aš nepalaikau tokios prievolės įrašymo į teisės aktą, mm, kad būtina eiti pro kūno skaitytuvą. Aš pasisakau už kitokias alternatyves priemonės, tačiau nes technologijoje ši, jeigu bus naudojama, ji privalo būti saugi breit ist. Wir haben ja damals. Na, kadangi e, skeptika didžiulė, na, mes priemėm e, skiščių draudimą ir buvo klausimas, konsultacijos su visuomenė ir niekam nepavyko pagrysti veiksmingumo šios priemonės veiksmingumo. Tai iš tiesų e, pasimokę mes šiandieną esame nusi, nusiteikę skeptiškai ir galbūt tai yra kažkas suinteresuotas, bet tikrai ne keliaiviai. Gracias, presidente. Sí, rápidamente me alegro. Pane Jalasender, ačiū pirmininkė. Sveikinu poną Degrandės parengus šį pranešimą ir aš sutinku su tais pastebėjimais, kurie buvo užsakyti dėl rentgeno spinulių nenaudojimo. Tačiau atrodo, kad mums reikia surinkti informaciją šiuo klausimu, o kalbant apie keliaivių teisės, kuo daugiau informacijos bus prieinama, tuo geriau. Informaciją taip pat reikia analizuoti ir apdoroti, kad, nebūtų, kad nesusidirtų tokia padėtis, kad kiekvienas oro uostas suteiks vis kitokią informaciją. Taigi norime, kad viskas būtų daroma vienodai. Taip pat turime pasirūpinti ir darbuotojų saugumu. Iš tikrųjų, kai kurie skaitytuvai veikia labai sparčiai, tačiau žinau, kad tie, kur yra Hamburgo oro uoste, E, veikia lėčiau, nes tu įeini į jį, kažkur užsidega žalia šviesa, kažkur raudona ir kažkas nagrinėja į vaizdą, kurį mato kompiuterėje. Taigi, užtrunka, šiek tiek užtrunka. O kalbant apie skyšius. Dabar balandžio mėno. Ir svarbu pakartoti. kad kalbėti apie tai, kaip visą tai bus įgyvenama ir kaip mes atkirsime, atskirsime nu, skirtingas nuostatas. Pirmininkas, ponė Degrandės, aš irgi noriu pasveikinti Jūs parengus šį dokumentą. Žinau, kad tai labai kruopščiai parengtas dokumentas. Jums tenka tikrai ne, ne, nelengva užduotis apibendrinti visus kompromisinius pakeitimus ir įtraukti juos į pranešimą ir manau, kad jūs puikiai padirbėjote. Visiškai pritariu ponui Bradburnui iš, bet ne dėl skysčių. Jis yra visiškai teisus dėl vieno dalyko. Kokios yra bendros taisyklės? Tai yra svarbiausia. Galiu pa pateikti tokį keistą pavyzdį, kaip batai, apavas. Hifrau oro uoste būtina nusiauti batus, viską būtina nusiimti, nusiauti. Mančesterio oro uoste visiškai nereikia nusimti batų. Tai kur čia nuoseklumas? Tai visiška nesąmonė. Aš tai patikiu kaip pavyzdį. Galbūt ES yra dar kitokių, kitose vietose yra dar kitokių e, reikalavimų ir taisyklių. Iš tikrųjų, ponė Degrandės, jūs nebejoju viską girdėjote. Šis komitetas nelabai palaiko uh, e, kūno skaitytuvų įvedimą. Uh, kaip ponia Lichtenberger sako, pilietinių teisų komiteto nariai irgi nelabai palankiai juos žiūri, tačiau čia iškyla problema. Kolegos, valstybės narės nieko bloga neižvelgia tuose rentgeno e, technologiją paremtuose įrenginiuose. Todėl reikia tikėtis, Filipas Gemonas pateikė tą pačią priežastį, tą patį paaiškinimą, dėl, ko, dėl kurio, ko, kurio pagrindu mes ir svarstame daugą. Reikės užsimti švietimu, mokymu, skleisti informaciją valstybėse narėse ir įtikinti juos palaikyti tą poziciją, kuri atrodo formuojasi šiame komitete kaip daugumos pozicija. Toliau, manau, kad teis, buvo išsakyta teisingų minčių dėl to, kad parlamentas visada laikėsi nuoseklios pozicijos, kad tranzitiniai e, potvarkiai, perinamojo laikotarpio potvarkiai nustoja galioti 2011, o apribojimai dėl skyšių nustoja galioti 2013. Ir iš tikrųjų, sakyčiau, kad čia prisidengiama tik tai e, siekiais užtikrinti didesnį saugumą. Ir pavyzdžiui, galbūt oro uostai nenori skirti daugiau, galbūt kai kurios valstybės narės nenori skirti daugiau lėšų oro uostų e, infrastruktūros e, tobulinimu. Ir, kiek žinau, tik Prancūzija yra atvirai pareiškusi, kad ji nieko nekeis tuo tarpu. Taigi, tai yra svarbus klausimas, kurį reikia ieškoti atsakymo. Aš manau, kad dabartinė sistema, kuri egzistuoja, yra tinkama ir kad ji turėtų ir toliau egzistuoti po balandžio mėnesio. Jeigu, pavyzdžiui, tranzito, jeigu tik tai tranzitu vyksate per oro uostą ir jūs turėtumėte turėti galimybę vežtis prekes, kurias įsigijote kitame oro uoste ir skristi su tomis prekėmis. Uh, Bet šis pranešimas yra tikrai sudėtingas, nes tave visada apkaltins. Dėl to, kad, pavyzdžiui, neužtikrinai pusiausvros, kad daugiau dėmesio kreipi, maži, kad pa, nepaisai žmonių pilietinių laisvių arba nepaisai e, galimos potencialios rizikos žmonių gyvybėms. Taigi tas pusiausvro išlaikimas yra nelengvas. Grįšiu prie minties, kurią išsakė ponas Bradburnas. Uh, esmė tikslas yra sukurti vienodas taisyklės, nuostatas galiojančias visoje Europos Sąjungoje. Ir būtent to turėtumėme reikalauti, darydami visą įmanomą įtaką. Dabar komisijos vardu ponas Kornelis. Uh, Ačiū pirmininkė. Aš noriu padėkoti ir pranešėjai ponui Degrandės už puikų darbą rengiant šį pranešimą. Ypač dabar, kai komisija labai aktyviai rengia įvairias ES lygio taisyklės šioje srityje, tai šitas pranešimas yra ypač naudingas. Taip pat mums labai naudinga yra tai, kad mm, jaučiamas didelis sutarimas, vieninga nuomonė komitete. Tai taip pat padės mums rengiant savo dokumentą. Nemažai kolegų minėjo patirtį su kūno skaitytuvais, kuri čia yra jau sukaupta Europos Sąjungoje. Ir aš tiems kolegoms norėčiau pabrėžti, kad šitie skaitytuvai yra, žinoma, naudojami bandomojų laikotarpiu ir jie yra naudojami taikant tam tikras taisyklės, kurios buvo parengtos kiekvienoje valstybėje atskirai. O mes dabar rengiame dokumentą, kuris yra skirtas spręsti būtent tuos e, klausimus, kuriuos jūs ir paminėjote, ir numatyti ES lygio taisyklės, kaip ir ponas Simpsonas e, sakė. Nes mes manome, kad skaitytuvai yra puikia technologija siekiant saugumo, jie tikrai geresni negu kad metalo detektoriai dėl akivaizdžių priežasčių. Tad mes norėtume, kad tie pakeitimai, kurie išreiškia abejojimą dėl šitos technologijos efektyvumo, būtų atsimti 71, 67 ir kiti pakeitimai. Kai kuriuose pakeitimuose yra kalbama apie um, tai, e, kas yra susijęs su sveikata ir pagrindinėmis teisėmis, taikant šias technologijas. Mes kol kas dar neturėjome laiko parengti e, poveikio vertinimą, jis vis dar yra aptarinėjamas, bet e, kai galėsite perskaityti šitą poveikio vertinimą, tikrai rasite atsakymus į daugelį savo klausimų dėl sveikatos ir pagrindinių teisų, nes mes būtent tuos klausimus ir nagrinėjome. Ir todėl nemažai pakeitimų mūsų nuomonė yra nereikalingi. Tokią išvadą darome remdamėsi savo turimais rezultatais. Aš tą poveikio vertimą perduosiu ponui Degrandės, kai tik jis bus prieinamas. Vienas iš svarbiausių ir sudėtingiausių klausimų yra be abejo technologijos ir rengeno technologijos. Ir čia mes paprastai laikomės tokios nuomonės, kad ES teisės aktai turėtų būti te neutralūs technologinė prasme. Svarbiausia yra, kad nebūtų pakenkiama žmonių sveikatai ir laikomasi pagrindinių teisių. Ypač sveikata yra svarbiausia. Ir reikia ieškoti būdų, kaip keliavių sveikatai nepakenkti. Ir noriu pasakyti, kad jau yra priimta teisės aktų dėl radiacijos ir sveikatos apsaugos, tai yra horizontalaus pobūdžio teisės aktai, nes ten yra kalbama apie įvairiausias atvejus, kai žmogus susiduria su spinduliuote. Ir manau, kad nėra reikalo tiek daug dėmesio skirti šitame teisės akte šiam klausimui, nes jau yra priimta galiojančių teisės aktų dėl spinduliuotės. Noriu atkreipti dėmesį į 168 pakeitimą. Mes taip pat norim pasiekti bendro starimo dėl siūlomos direktyvos taryboje, bet mes norėtume, kad šitas klausimas būtų aptariamas atskirai. Dėl to, kad finansavimo klausimas nėra e, specifinis ir grinai taikytinas e, skaitytuvams, jis yra bendro pobūdžio. Dėl skyščių ir kremo klausiau, ką sakė ponas Degrandės, kad e, bent jau šiame pranešime nebūtų tiek daug dėmesio skiriama balandžio 29 dienos e, laiko terminui. Geriau jau reikėtų susitelkti į kitą laiko terminą 2013 metus. Tam aš pritarčiau. Ir pono Groš ir Simpsono e, klausimai, juos noriu atsakyti, pasakydamas ką darys komisija, jeigu valstybės narės netaikys tų taisyklių tinkamai. Dabar yra, esame gavę iš keturių valstybių narių įspėjim, pranešimus, kad jos ketina taikyti griežtesnės taisyklės po 2013 metų ir mes ketiname e, vėl kreiptis į tas valstybės narės, paprašyti, kad jos išsameu apibūdintų tas priemonės, kurias e, ketina taikyti. Ir mes pažiūrėsime, ar tos taisyklės neprieštarauja 2006 m. 300 reglamento 6 straipsniui. Ir aišku, jeigu bus numatyta kažkokie pažeidimai, tai bus įmamasi atitinkamų veiksmų. Galutinis klausimas, paskutinis klausimas dėl krovinių. Keletas pakeitimų apie tai kalba. Mums tai yra taip pat svarbus klausimas ir mes labai džiaugiamės, kad apie tai yra kalbama. Mūsų nuomonė čia svarbiausia yra tai, kad turime kalbėti apie atvykstančius krovinius. Ir ES reikia numatyti vienodas taisyklės tokiems kroviniams. 21 ir 178 pakeitimas kalba apie vidaus taisyklės. Ir mes norėtume, kad tie pakeitimai būtų praplėsti ir kad ten būtų dėmesys atkreipiamas ir į atvykstančius krovinius į ES teritoriją. Dėkui. Dėkoju komisijai. Sorry, Eva, you got a point of order. Eva, jūs dėl darbo tvarkos norite paklausti? Taip, man nebuvo aišku, kokia bus procedūra, ar bus bendro sprendimo prieimimo procedūra, ar kokia kita, jeigu naujas pasiūlymas bus pateiktas. Man neaišku. Manau, kad tai būtų bendros sprendimo prieimimo procedūra. Ne? Na, nenorim kenkti komisijai, bet tai kokia kita procedūra būtų. Jeigu jūs sakote, kad jūs ketinat apeiti parlamentą, tai aš noriu Jums pasakyti, kad mūsų šitas žalės kilimas saliai gali staiga tapti raudonas. Ačiū už perspėjimą, ponė pirmininkė. Bet viskas aišku. Jei kalbate apie kūno skaitytuvus, o ne e, krovinius, tai yra vienas iš Mm, tikrinimo būdų ir dėl to galioja atitinkama procedūra. vienintelis dalykas, kurį aš norėjau pasakyti, yra štai koks. Jūs sakote, sekate, kad kai kurie, š, kai kurie šių projektų dėgiami eksperimentiniu pagrindu Aš nežinau, ar galima keleiviui pasakyti, arba tu eini per skaitytuvą, arba neskrisi. Aš manau, kad tai nėra eksperimentas. Aš manau, kad tai yra situacija, kurioje neturi pasirinkimo. Taigi aš abejoju tuo jūsų apibūdinimu, kad tai yra eksperimentinių pagrindų dėgiama technologija. Pone Degrandės, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Dėkoju ir komisijos atstovui už tai, kad viską paaiškino. Visų pirma, noriu išsakyti atsakymą, pasakyti at, komentarą komisijos atstovui ir ponui Lichtenberger. Jūs teisingai pastebėjote, šio, nes savo pranešimo pabaigoje raginu teikti teisėkuros pasiūlymą. Ir aš noriu, kad jis būtų priminėjimas pagal bendrą sprendimų prieimimo tvarką. Tai vienas dalykas, bet tokia yra mano kaip pranešėjo pozicija. O tai, ką sako komisija, tai jau kitas dalykas. Taigi mes raginame priimti teisėkuros pasiūlymą ir mes norime, kad mes pagal tą procedūrą visapusiškai dalyvautume šiame procese. Pirmininkė, ir iš tikrųjų visiems labai įdomu, įdomi ši tema, o pateiktų pakeitimų kiekis atrodo taip pat atskleidžia, kad mes didžiąją dalį mes norime to paties, gal tik tai reikia suderinti apibrėžimus, bet vis daugumos pozicijos šiuo klausimu sutampa. Ir todėl aš to labai džiaugiuosi ir aš tikiuosi konsensuso svarstant šį pranešimą. Tačiau, žinoma, turiu atsakyti kai kuriuos man užduotus klausimus. Buvo pasakyta, kad e, vaizdai, atvaizdai kurie gaunami m, mm, tikrinant kūno skaitytuvu, turi būti sunaikinami, jie neturėtų būti saugomi. Aš sutinku toliau. Kalbame apie labai griežtas priemonės. Ar, ar jos taikomas? Aš buvau Šarlio de Golio oro uoste Prancūzijoje ir žinau, kokias priemonės taiko Prancūzija. Jie, jie naudoja šunis, bet šunys e, apieško krovinius. Tai yra labai vengsmingas metodas. Bet krovinys ne, ne, nesusijęs su sveik, pavojaus sveikatai aspektais. Krovinius galima peržiūrėti kitaip, o kūno skaitytuvais skanuotų žmonės. Na, nesvarbu, kitos aparatus be pavadintumėme. Ir aš nesigilinsiu į šį dalyką, nedarysiu iš musės dramblio jeigu yra tokių, kurie e, žudbūt nori pakeisti pavadinimą, aš nesipriešinsiu. Taip, kalbėjote apie rentgeno technologiją iš tikrųjų. Mes nesakome, kad tą technologiją reiktų uždrausti, mes tiesiog sakome, kad mes atmetame ją, ja, bet mes norime tų pačių dalykų. Dėl 49 pakeitimo buvo pasakyta, kad reikėtų pasitelkti kitus e, metodus, aptikti ir išaiškinti. E, taigi, kaip jau sakiau, Prancūzijoje e, krovinius apžiūri apuosto šunys ir tai, jie tai daro labai veiksmingai ir, ir sparčiai. Ir tai yra, pavyzdžiui, šunys labai sėkmingai identifikuoja pavojingą krovinį. Pone Lichtenberger, dėl pavadinimo aš jau išsakiau savo poziciją. Aš sutikiu, kad neturėtų būti e, spinduliuotės tose aparatuose. Tačiau noriu dar priminti vieną niuansą. Kadangi esu pranešėjęs, turiu surinkti visą informaciją apie tai. Egzistuoja įvai, įvai, skirtingų rūšių spinduliuoti. yra, jas gali suklasifikuoti ekspertai, o remiantis komisijos kriterijais egzistuoja skirtingas spinduliuotė. Pone Lichtenberger, aš pats nebandysiu nieko čia grupuoti ar klasifikuoti. Mes nenorime palikti spragų e, tose teisėkros pasiūlymuose, kad paskui būtų galima jomis naudotis. Ekspertai taip sako ir, ir iš tikrųjų yra tam tikras nesutarimas šiuo klausimu. Dėl domenų apsaugos taip mes dėl to sutarime. Pone Foster, pereinu prie jūsų pastebėjimų. Ir ponė Bradburnai, pas Bradburnas išėjo. Gaila, kad jis išėjo. Aš tikrai žaviuosi tuo, kad jis visada labai tvirtai išsako savo nuomonę. Tačiau buvo išsakyti nenuseklus pastebėjimai juk viena vertus jis visą galvą gins Junktinės karalystės subsidiarumas ir tuo pat metu pareiškia, kad visi, visiems turėtų būti taikomos tos pačios taisyklės, tai yra tu, visi turi paklusti tiems patiems reikalavimams. Taip negali būti. Saugumo srityje Junktinės valstijos kažką daro ir visi pasiekia jų pavyzdžių, jie, jos įvedė apribojimus kyšiams ir visi pasiekia jų pavyzdžių. Aš norėčiau kad valstybėms narėms būtų suteikta laisvė šioje srityje. Nors aš pritariu dėl vieno dalyko - bendrų vienodų taisyklių. Šiuo klausimu aš jums pritariu. Tų taisyklių taikymę visi turėtų ta, laikytis tam tikrų minimalių reikalavimų, kad tie reikalavimai ir taisyklės nesiskirtų visose valstybėse narise. Pone Foster sakė, kad ji pa, yra už kūno skaitytuvus, tačiau profilių, kur, už profilių kūrimą ji nepasako, bet tai jau egzistuoja, tai jau daroma. Ir neįmanoma visko užtikrinti, apriepti tuo, met, tuo pačiu metu ir iš tikrųjų kūno skaitytuvo informacija panaudojama e, profilių kūrimui. Junktinėje karalystėje kalbama apie kitokią technologiją, bet yra iš tikrųjų kitokia. Kas turbūt privaloma, kas ne, aš jau apie tai sakiau, bet aš suprantu, kad gali būti ir kitų nuomonių ir aš gerbiu visų kitų nuomonės. Taip pat buvo kalbama, kad reikia rūpinti sveikatą, apsaugoti duomenis asmenų. Aš sutinku. Toliau ponas Groš visiems mums priminė apie subsidiarumo principą. Ir iš tikrųjų, tai įgyvendinama ir praktikoje. Valstybės narės bando įvairius metodus. Ir noriu visiems priminti štai, kad ir kokį sprendimą mes priimtumėme, kad ir kokį sprendimą priims komisija, valstybės narės turi, nori teisinės galimybės uh, įgyvendinti griežtesnės taisyklės ir reikalavimus, jeigu jos to pageidauja. Būtent toks teisinis pagrindas dabar ir galioja. Pone Slovana, aš pritariu jos mintims, aš pritariu daugeliu išsakytų pastebėjimų. Pone Ajala kalbėjo apie pažeidžiamas asmenų grupės. Ir iš tikrųjų šiandien mano projekte to, tokia grupė minima, tačiau daugybė pakeitimų, kurie pateikti, kalba apie, pažiūrėjau, apie galimą poveikį vaikams, taip pat žmonėms su tam tikrais sveikatos sutrikimais, taip pat darbuotojų, oro uostų darbuotojų sveikatos apsauga. Aš sutinku, kad ją reikia saugoti. Taip, ponė Simpsonai, aš sutinku, kad reikia minimalių standartų ir iš tikrųjų reiktų prisiminti kitus galiojančius reglamentus. Jūs kalbėjote apie rentgeno spinduliuotę. O kalbant apie skysčius, na, galioja susitarimas iki 2013 balandžio galo. Aš apie tai net nekalbėjau, nes dabar nes aš kalbėjau apie tai anksčiau. Jeigu jau kalbame apie tai, kas vyks vėliau, juk jie yra šta, tas terminas. 2013 balandžio galas. Tai ir siekime, kad tas terminas išliktų, kad čia niekas nepasikeistų. Taip pat noriu padėkoti komisijai už paramą. Komisijos atstovai turi užbaigti poveikio vertinimo studiją, nes joje bus išsame analizė ir visų atliktų bandymų uh, ir testų rezultatai. Ir taip mes išsiaiškinsime, ar, ar visų, kurie pateikė pas, pakeitimus, būkštavimai pagristi ar ne. Ačiū, bet noriu padėkoti Jums visiems už bendrą sutarimą. Pla, platų sutarimą. Ir aš manau, kad visi pasiūlymai nedaug maž tą pačią kryptimę. Ačiū. Noriu priminti, kad balsuosime transporto komitete gegužės mėnesį, o plenarinėme posėdėje birželio mėnesį. Gegužės mėnesį komitete, birželio mėnesį plenarinėje sesijoje. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas - bendra Europos geležinkelių erdvė. Yra parengtas pranešimas, pristatymas. Jau prašė transporto koordinatoriai. Bus du informaciniai punktai po to, kai bus pristatytas pranešėjos, po to, kai buvo pristatyta pranešėjos parež, pranešimas. Ir šiandieną pristatymo metu matysime, koks buvo poveikis Europai. Tai yra kokia yra situacija Europos Sąjungoje dėl geležinkelio reguliavimo institucijų pajėgumų ir veiklos efektyvumo. Transporto komitetui bus pateiktas toks pristatymas, jį pristatys ponas Frančisko Dienori, vienas iš studijos ir tyrimo autorių. Taigi žodis jums, po to žodis pranešėjui, o po to nariams. Dėkoju, pirmininkė. Jums turėjo būti išdalinta pristatymo kopijos popieriniu formatu, kad būtų lengviau skaityti. Man toliau kalbėti? Taip. Kaip pirmininkas ir sakė, mūsų paprašė atlik, a, a, pristatyti dvi studijas. Viena iš jų yra skirta reguliavimo institucijoms, o kita yra trans, e, geležinkelių sektoriaus skirstimas. Labai po, po trumpos įžangos mes kalbėsime apie transporto veiklos atskirimą. Ponas Galeris pateikė e, apžvalgą visų taikomų modelių ES valstybėse narėse galiu pastebėti, kad tai yra informaciniais pranešimas, tai nėra išsamios studijos, kurias jums dabar pristatysime, tad galbūt nerasite mm, visų aspektų, kuriuos norėtumėte čia rasti. Labai greitai į rinką, kokią situaciją geležinkelių sektoriui. 60 tūkstančių keleivių iš esmės 6 procentai keleivių keliauja geležinkeliais pastarysiais metais matote e, grafiką, čia nėra rodoma keliaivių kiekis keliaujantis keliaiviniais automobiliais. Daugėjo keliaivinio transporto kai kuriuose valstybėse narėse, Danijoje, Junktinėje karalystėje ir Belgijoje, pavyzdžiui. Bet e, bendrai paėmus, kaip matote, šiuose juodai baltose kopijose matote, kad keliavinis transportas yra trečioje vietoje. Ir jo rinkos dalis labai stipriai nepasikeitė. Kalbant apie skrovininių transporto priemonių rinkos dalį, ji taip pat nelabai pasikeitė ir, ir šiek daugiau negu 10 procentų. Kai kuriuose valstybėse, Latvijoje, Vokietijoje, Austrijoje, krovininis transportas jo dalis augo, bet bendrai paėmus ES lygių tas procentas buvo nežymiai kintantis. Kalbant apie rinkos dalį tenkančią kiekvienai transporto formai, būtent e, krovinio transporto formai, čia matote transport procentus Jungtinėje karalystėje tie skaičiai labai dideli. Estijoje, Rumunijoje, Niderlanduose ir Lenkijoje skaičiai yra didžiausi. Tai rodo tai, kad vidutiniškai tokių įmonių rinkos dalis augo 2009 metais. Yra pateikiami paskutiniai duomenys ir kai kuriuose valstybėse narėse e, procentas ypač išaugo. Estijoje, Austrijoje, Bulgarijoje taip pat. Metai, kuriuos mes pasirinkome savo tyrimams, buvo parinkti atsižvelgiant į ankstesnės studijas, tai yra 2005-2006 metai. Tai yra Davis Glyf studija buvo atlikta tiems metams, o 2009 metų duomenys paimti iš komisijos RMMS ataskaitos pačios tų metų. Žvelgiant toliau, kokia yra situacija reguliavimo institucijų atžvilgių. Trumpa įžanga. Pagrindinis tikslas reguliavimo institucijų yra užtikrinti nepriklausomą šios rinkos dalį, taip pat laisvą prieigą prie rinkos visiem, visoms geležinkelio įmonėms. Taip pat yra svarbu, kad nebūtų jokio diskriminavimo. Direktyvos 30 straipsnis reikalauja, kad visos reguliavimo institucijos būtų nepriklausomos. Vyksta nuolatos diskusijos parlamente dėl to, kokie turėtų būti reguliavimo institucijų pajėgumai. Ir siekiame sustiprinti tokių institucijų vaidmenį, joms suteikti daugiau galių. Pavyzdžiui, planuojant infrastruktūros tolesnius žingsnius. Ir kai kurios valstybės narės nori, kad tai būtų nepriklausomos institucijos, ne, ne prie ministerijų. Kitose valstybėse situacija yra kitokia. Bet žvelgime į tai, kokio tipo yra reguliavimo institucijos Europoje. Ir mūsų skaidrėje matome, kad dažniausiai yra arba atskiros, nepriklausomos e, reguliavimo institucijos arba integruotos. Nepriklausomos tai reiškia, kad tai yra atskira, niekam nepriklausanti institucija, reglamentuojanti ir prižiūrinti tik tai geležinkelių sektorių, o kitose e, integruota reiškia, kad ta reguliavimo institucija prižiūri ir kito tipo transportą. Atskiros institucijos, žinoma, turi savo sunkumų ir savo privalumų, kaip ir integruotos institucijos tie pranašumai ir trūkumai kyla būtent dėl to, ar e, institucijos prižiūri tik tai geležinkelių sektorių, ar žvelgia plačiau. Integruotos institucijos galbūt yra šiek tiek naudingesnės kaštų prasme. Bet e, abiejų tipų institucijos neprieštarauja direktyvos nuostatoms lentelės apatinė dalis pristato tai, kaip yra gyvendinama 55 straipsnis, būtent atskirimas tų reguliavimo institucijų, kurios yra visiškai nepriklausomos nuo ministerijų ir tų, kurios yra vienai par kitaip susijusios su ministerijomis. Čia valstybių skaičius yra daugmaž vienodas, tiek vienų, tiek kitų institucijų. Ir po to mūsų paaiškinamame dokumente būtent yra interpretuojama ši lentelė. Žvelgiant į pačias reguliavimo institucijas, jų struktūrą, jų veiksmingumą, mes vertiname keletą aspektų. Pirmasis tai yra pažeidimai, kuriuos nustatė komisija, kurie yra padaryti reguliavimo institucijų. čia galima daryti e, ryšį su institucijos nepriklausomumu, būtent, nes nuo to priklauso e, dažnai reguliavimo institucijos pajėgumas nustatyti e, pažeidimus ir laikytis visų numatytų nuostatų. Kai kurie iš tų pažeidimų buvo perduoti svarstyti teisingumo teismui, buvo priimtas teismo nuosprendas Čekijoje, Vokietijoje ir Ispanijoje. Būtent tokie atvejai buvo užfiksuoti. Ir šioje lentelėje yra pateikiami tik tai pažeidimai, kuriuos atliko reguliavimo institucijos. Mes taip pat lyginome rinkos dalį tenkančią e, geležinkelio sektoriaus veikėjams su užfiksuotais pažeidimais. Čia jokio aiškaus, aiškios tendencijos negalėjome išskirti, bet yra kai kurios valstybės narės, kur rinkos dalis yra didesnė, o pažeidimų dalis mažesnė arba jų apskritai neužfiksuojama. Kitas klausimas, kurį dažnai kelia suinteresuotos pusės geležinkelių sektoriaus ir ką mes taip pat vertiname, tai yra reguliavimo institucijų administraciniai pajėgumai. Vertinome kiekvienos valstybės situaciją atskirai ir kai kuriais atvejais nustatėme nerimą keliančių atveju pastebėjome, kad daugumoje institucijų dirba mažiau negu 60 darbuotojų, bet toks darbuotojų skaičius yra nepakankamas, žvelgiant į tai, kokia rinkos dalis tenka geležinkelio sektoriui. Ir tiek mm, darbuotojų turi prižiūrėti rinkos dalį, kurioje veikia daugiau negu 25 sunkio transporto veikėjai. E, todėl e, tokio darbuotojų skaičiaus nepakanka. Ir neįmanoma yra išvengti visų konfliktų arba problemų galinčių kilti šioje rinkos dalyje. Mes skaitiname atlikti labai paprastą studiją, paprastą vertinimą, ar reguliavimo institucijos iš tiesų buvo nepriklausomos. Ir pirmi trys stulpeliai yra pateikia tuo tyrimo rezultatus. Pirmas stulpelis rodo, ar e, pateikiamas tas pats ir adresas, tas pats elektroninis adresas ir tas pats internetinis adresas. Kaip infrastruktūros vadovų ir e, reguliavimo institucijų Mes pridūrėme ketvirtą dar stulpelį, kuriame yra nurodytas finansavimo šaltinis kiekvienoje valstybėje narėje. Kokios išvados? Pamatėme, kad reguliavimo institucijų efektyvumas ES skiriasi gana žymiai priklausomai nuo to, koks modelis yra taikomas, kokia organizacinė struktūra, kiek darbuotojų ir tikrai galima numatyti griežtesnius reikalavimus teisės aktuose, siekiant padidinti reguliavimo institucijų efektyvumą ir numatyti joms reikalingus išteklius. Taip pat reikia, kad reguliavimo institucijos galėtų veikti nepriklausomai nuo vyriausybės, ypač tai yra aktualu kai kurioms valstybėms narėms. Ir ateities politikos galimybės turėtų garantuoti, kad reguliavimo institucijos e, gautų pakankamus šaltinius, pakankamos finansavimo e, lygį ir taip pat pakankamas galės turėtų tam, kad galėtų pagerinti situaciją. Toliau, atskirimo klausimas. Trumpai pristatysiu jį. Yra ir kitų sričių, kur buvo nuspręsta pasirinkti vertikalų į atskirimą. Visada girdžiu tokį argumentą, geležinkelių sektorius yra kitoks. Kai kuriais atvejais, kai kuriamis aplinkybėmis, tai tiesa. Ir iš esmės yra problemų susijusių su technologinėmis kliūtimis, saveikumu, Tačiau komisija jau yra aiškiai pareiškusi ir parlamentas taip pat pritarė, kad infrastruktūros valdytojas turi būti nepriklausomas nuo operatorių. Na, atskirim, toks atskirimas yra, nu, yra susijęs su tam tikrais privalumais ir trūkumais. Yra skirtingi vertikalaus atskirimo vertinimai, požiūriai ir tai taip pat skirtingi veikia konkurencija. Uh, Skirtingos valstybės yra pasirinkusios skirtingus vertikalus atskirimo modelius. Pažymėjame, sudarėme grupės, kurios e, minimos komisijos studijose. Taigi, skirstomos į modelius pagal pasirinktą infrastruktūrą, taip pat ar e, valdytojas yra nepriklausomas, taip pat pastebime dalinę, as, dalinę atskirimą, kai yra teisinių požiūrį atskirimas, tačiau geležinkelių bendrovė rūpinasi ir infrastruktūra. Taip pat egzistuoja dalinė integracija, kai egzistuoja skirtingos organizacijos, tačiau jos yra tos pačios motininės bendrovės e, skyriai. Ir šioje pažymoje taip pat aptartos kitos sritis. Visų pirma, remiamės komisijos 2009 studiją, kur ir čia e, remiamės kaip ankstesnėje skaidrėje išdėstomis kategorijomis ir pagal tai suskirstėme valstybės narės. 2009 padėtis dabar, aišku, yra, ta padėtis pasikeitė. Mes žinome, kad yra kitokios informacijos ir kad įvyko tam tikra evoliucija. Komisija padarė išvadą, kad dauguma dabar taikomų modelių netitinka pirmojo geležinkelių srities pasiūlymo, pasiūlymų rinkinio. Ir mes Tie Deivis bendrovė Taip pat domėjosi, kokio, kokiu lygmeniu užtikrinamas įmonių savarankiškumas ir nepriklausomumas. Mes e, atlikome keletą testų ir aiškinomės, ar infrastruktūros valdytojas ir geležinkelių bendrovės yra savarankiškos ir nepriklausomos valstybėse narėse. Tiesiog patikėme apibendrintą lentelę. Mes taip pat aiškinomės, ar tų abiejų struktūrų dėmenų atstovai yra bendros valdybos nariai, ar jų būstinė yra ta, toje pači, tose pačiose patalpose, ar yra bendra valdymo e, struktūra, ar, ar, kaip, ar, ar yra atskirti jų ištekliai, jų turtas. Visą tai yra išdėstyta mūsų pažymoje, jūs galite su to susipažinti. Taigi, kuo daugiau atsakymų taip, tuo didesnį susirūpinimą turėtų kelti padėtis. Taigi mes nusprendėme, kad ši informacija dar aktuali, todėl ją ir palikome. Yra ir kitų sričių, kai kurie infrastruktūros valdytojai yra nusprendę, yra siekia aps, apginti savo, na, saugoti savo gebėjimus. Pavyzdžiui, e, čia kalbu apie tai, kas moka jų darbuotojų atlyginimus, nes tai taip pat yra svarbu. Jūs puikiai žinote apie tai, kokie pažydimai buvo fiksuoti ir kaip jie buvo nagrinėti. Aš šitai apie tai daug nekalbėsiu, tačiau didžiausią susirūpinimą kelia tai, kad neužtikrintas pakankamas uh, infrastruktūros valdytojo e, savarankiškumas ir nesuteikti ne, jam reikalingi gebėjimai atlikti užduotis. Mes domėjomės trimis atvejais - Prancūzija, Didžioji Britanija, Švedija, Prancūzija, Italija. nesidomėjome tik visiškai integruotomis struktūromis, su, su tomis valstybėmis, kuriuose yra visiškai integruotos struktūros. Ir pastebėjome, kad konstatavome, kad nuo 2000-ųjų labai iški, išaugo kašta dėl keleto priežasčių, bet nebūtinai atskirimas nebūtinai tai paaiškina. Nes padėtis, taip pat darbas šiame sektorioje tapo daug sudėtingesnis, tačiau, pavyzdžiui, kai ką galime paaiškinti ir tuo, kad prieš dešimtmetį nebuvo investicijų. Švedijoje e, nėra jokių o, ženklų, kad ko, koordinuojami, koordinuojama veikla po atskirimo. Taip pat e, fiks, nustatėme, kad sumažėjo išlaidos Niderlanduose. dėl atskirimo užtikrinamas didesnis punktualumas, patikimumas ir taip pat visiškai neišaugo kaštai. Italija. E, tran... Krovinių rinkoje e, padidėjo, išaugo veikla, taip pat kai kurie nauji operatoriai rinkoje teigia, kad išlieka kad yra kliūčių dar, tačiau neišaugo išlaidos. Prancūzijoje atskirimas yra tik dalinis. Yra naujų operatorių rinkoje, tačiau konkurencija yra ribota ir ŽID struktūra riboja naujų veikėjų atsiradimą. Ir mes taip pat įtraukėme kai kurios kitus indeksus ir jais remdamėsi e, vertiname padėtį. Ir, ir pavyzdžiui, remiantis į skirtingais kriterijais galima skirtingai vertinti rinkos geležinkelių srities liberalizavimą, tačiau remiantis tomis abiejomis studijomis galima daryti išvadą, kad tikrai galima konstatuoti pažangą, kalbant apie rinkos, geležinkelių rinkos atverimą Europos mastu. Toliau atskirimas ir naujų veikėjų atsiradimas rinkoje. Negalime daryti labai tvirtų išvadų, bet yra nemažai visiškai tokių rinkų, kur yra pasiektas visiškai atski, visiškas atskirimas ir yra daug naujų, yra naujų operatorių, kurie turi nemažą rinkos dalį, tačiau yra, išlieka dar nemažai ir iš dalies tik tai atskirtų modelių ir perina prie mūsų išvadų. Nežiūrint struktūrinių pokyčių, išlieka susiformavę santykiai tarp infrastruktūros valdytojo ir naujų operatorių ar senų operatorių daugelie valstybių narių. Vien reglamentas neužtikrins pokyčių ir didesnis rinkos atverimas galėtų kai ką pakeisti išlieka aktualūs tokie klausimai. kaip um, esminė įsitvirtinusio veikėjo, įsitvirtinusio rinkoje operatoriaus įtaka. Reikėtų tokių mechanizmų, kurie leistų įvertinti įvairius politikos alternatyvas, taip pat užtikrinti nepriklausomą sprendimų prieimimą ir atskirti jį nuo teisinio atskirimo aspekto. Taip pat e, vertikalaus atskirimo kaštai gali būti nemaži ir tai gali būti susijęs su kai kuriais reikalavimas ir kai kuriais vėlavimais. Ačiū. Ačiū ponui Dionoriui už tai, kad pristatė savo e, rezultatus. Prieš suteikdama žodį nariams norėčiau priminti, kad mes čia kalbame ne apie patį pranešimą, o apie pasiūlymą iš komisijos. Ir svarstydami šitą pranešimą, turėtume svarstyti apie šį pranešimą. Jeigu kas nors pradės kalbėti apie kažką nesusijusio, aš jūs tiesiog išjungsiu. Tad uh, galime turėti galvoje pristatymą, kuris mums buvo ką tik pateiktas. Saraše norinčių kalbėti yra 150 žmonių. Tai tikrai negalima kalbėti ilgiau negu dvi minutės. Jeigu čia kažkam tas nepatinka, tai labai atsiprašau, bet laiko turime tikrai griežtai laikytis. Dvi minutės kiekvienam pradėsiu nuo pranešėjo. Nuo pranešėjo, pranešėjos, tai ponė Serakijani, žodis jums. Grazie Presidente, desidero ringraziare davvero per la eh, presentazione dei. Dėkoju, norėčiau e, padėkoti už e, pristatymą. Žinoma, e, šį tyrimą reikėtų dar pagilinti. Svarbu atskirimas ir kol kas vaizdas yra labai neaiškus, labai persipinės. Taigi, kaip minėjau, e, pristatymas įnešė daugiau aiškumo. Turiu du klausimus. Pirma, dėl atskirimo. Norėčiau sužinoti, ar jūsų nuomonė, kadangi Jūs analizavote šios sistemos aspektus, tai yra modelius, kur yra atskirimas ir vėlgi modelius, kur šis atskirimas įgytas tik dalinai. Taigi norėčiau sužinoti, pavyzdžiui, Vokietijos modelis, jis atrodo labai veiksmingas. Ir jį būtų galima imti kaip vertinimo atskaitą. Ar jį E, ar atskirimas jį stimuliavo. Taigi vėlgi Niderlandų modelis čia taikomas taikomi tam tikri kriterijai siekiant sumažinti sąnaudas, socialinės sąnaudas. Ir e, kaip visą tai atsiliepia keliaiviui. Dėkoju. Taigi priminsiu dvi valandas, dvi minutės turite. Ponas Kūn. Ekspertai, kurie pateikė mums informaciją, susipažinę su Baltaja knyga, iš komisijos gavus informaciją apie atskirimą. Čia <clears throat> tyrimas parodė esamų e, modelių pranašumus ir trūkumus, pavyzdžiui, Britanijos modelis didelis konkurencingumas, e, švedai, švedijoje atskirimas, geras paslaugų, e, gera paslaugų kokybė, e, Italijoje holdingo modelis, Prancūzijoje vėlgi kitas modelis, na, Vokietijos modelį taip pat reikėtų išanalizuoti dėl indekso dėl prieigos prie rinkos yra geri rezultatai, dėl holdingo modelio e, e, neturime daug informacijos, taip pat neturime informacijos apie vidurio ir rytų Europos e, modelius. Taip pat kitas dalykas, kuris yra mums įdomus, jei mes siekiame bendro vaizdo, reikia atsieti, e, reikalingas atskirimas ir nors valstybė šimtų procentų dalyvauja geležinkeliuose, taigi mums visiems svarbu, kad būtų gauti kuo geresni rezultatai regulatory body, tai yra reguliavimo institucijos. Manau, kad jos yra e, reikalingos ir jos e, turėtų būti nepriklausomos, nepriklausomos nuo infrastruktūros valdytojo ir geležinkelių bendrovės kad jos būtų finansuojamos iš valstybės biudžeto. Jos turėtų, joms turėtų būti patikėtos ir kitos užduotis Taigi būtų e, tokie pradiniai pasvarstymai. Atleiskit viršio savo kalbėjimo laiką tikriausiai. Dėkoju. Thank you very much, Mr. President. First... Pono Štramovca. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu paklausti dėl laiko terminų. Praėjusią savaitę uh, matėme šitą informaciją angliškai ir daugelis mūsų kolegų neturėjo galimybės perskaityti jų savo kalbą. Tad sekretariato noriu paprašyti numatyti pakankamą laiką pateikti pakeitimus ir išversti dokumentus. Visų pirma, dėl reguliavimo institucijų. Kai aš perskaičiau šitą dokumentą, jis tarsi patvirtino mano ankstesnę nuomonę, kad stiprus ir nepriklausomas reguliavimo e, organas yra svarbus užtikrinant e, konkurencingumą ir atveriant nacionalinę rinką. Dabartinės valstybės, Europos valstybės turi pakankamai stiprias reguliavimo institucijas. Ir Vokietija ir Junktinė karalystė iš vienos pusės Yra tokios valstybės, bet Ispanija ir Italija vis tik tai e, turi visai kitokią situaciją. Stiprus ir nepriklausomas reguliavimo organas yra labai svarbus užtikrinant nediskriminavimą infrastrukt, geležinkelio infrastruktūroje. Todėl aš norėčiau pritarti rekomendacijai, kad bet koks teisėkurios pakeitimas turėtų būti skirtas tam, kad būtų numatomas pakankamas finansavimas ir pakankamai ištekliai reguliavimo institucijai. Taip pat reguliavimo institucijų sprendimai turėtų būti primami greitai. Ir aš manau, kad ES ir kitos institucijos turėtų priimti savo sprendimus daug greičiau. Ir aš noriu patvirtinti savo nuomonę, kurią sužreiškė sausio mėnesį, kad Europos reguliavimo institucija turėtų būti skirta tik tai svarstyti e, skundams, kurių negali mm, e, apsvarstyti nacionalinės reguliavimo institucijos. Perskaitęs e, informaciją apie atskirimą ir transporto operacijas, man atrodo, kad nėra ryšio tarp rinkos atverimo lygio ir struktūrinio modelio. Yra atviros valstybės, kurios taiko skirtingus modelius, pavyzdžiui, Junktinė karalystė ir Niderlandai, ir taip pat yra atviros valstybės, kur yra iš dalies integruoti modeliai, pavyzdžiui, Vokietija ir Austrija. Be to nematau aiškios koreliacijos tarp rinkos dalies tarp e, geležinkelio įmonių ir taip pat atskirimo lygio šalise. Taigi, kolegos, Europos ekonomika turi atverti savo rinką. Todėl mes turime stengtis įgyvendinti nepriklausomas, nepriklau, nepriklausomas reguliavimo institucijas ir jų veiklai sudaryti palankės sąlygas. Ir taip pat tam, kad valstybės narės galėtų visą tai pasiekti, mums reikia europinio lygio reglamentavimo. Dėkoju. Kramer, Dėkoju, ponas Krameris, dvi minutės. Panas e, Krameris, dvi minutės. Galbūt galėsite laikytis e, šio laiko. Na, neturiu naujų minčių, galiu pasakyti tik tai, kas jau buvo pakartota. E, Vokietija didžiausia valstybė ir mane domintų skirtumas tarp Prancūzijos ir Vokietijos. Na, Prancūzijoje neigiama tendencija minus 55 procentai, Vokietijoje plus 45 procentai. Tai reikėtų ištirti, pavyzdžiui, naujosiuose valstybėse. Estijoje plėtojamas ne valstybinis geležinkelis, o Slovakijoje geležinkelio struktūros susitraukė. <clears throat> Na ir taip todėl, kad e, Slovakijoje krovinių kainos tokios dėlės, kad nieks neveža geležinkelis, o tarpu sausumos transportų vežti pigiau. Taigi reikėtų išanalizuoti tokius paprastus aspektus, tada turėtume palyginimą ir galėtume įsiaiškinti priežastis. Man taip pat e, norėčiau atkreipti dėmesį tris dalykus. Reguliavimo institucija. E, Jei Italijoje dirba tik tai 10 darbuotojų reguliavimo institucijoje, jie turi nu, dirbti tą patį darbą, kai kitoje valstybėje dirba 100 darbuotojų. Žinoma, kad negali būti pasiekti geri e, rezultatai ir todėl ten ir geležinkeliu einasi nekaip. E, trumpalaikiai sprendimai. E, Vokietijoje priemamas sprendimas per 14 dienų, Prancūzijoje per 2 metus negausite atsakymą. Aišku, kad tai negali funkcionuoti dėl skaidrumo, dėl viešųjų lėšų skaidrumo. Visą tai reikėtų išanalizuoti. Na ir paskutinis dalykas e, - atskirimas e, nėra svarbiausias dalykas dėl reguliavimo institucijų. Čia man buvo pritarta. <clears throat> Taigi tiek. Uh, Thanks, Michael. Mr. Zylė, two minutes, please. Uh, paldies. Dėkoju, panas Zylė, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Noriu užduoti du klausimus. Mes svarstome geležinkelių paketo peržiūrą, siekdami užtikrinti konkurenciją ir sumažinti išlaidas, ypač uh, krovinių transportui. Taigi, ko reikia, kad to pasiektume? Ar visiškas atskirimas neįrodo savaime, kad tai ir įvyko? Daugelis mūsų nori konkurencijos ne tik tam, kad būtų atvertos, ne tik per rinko atverimą, bet taip pat reikia, kad būtų privačios įmonės, kurių egzistavimas darbas visoje Europos rinkoje ir užtikrina konkurenciją. Ar jūs matote ryšį tarp to ir, ir kaip tai būtų pasiek, kaip tai būtų galima pasiekti? Jūs domėjotės ir atskiromis valstybių situacijomis. Trys Baltijos valstybės ir Suomija yra kitokios sistemos dalis, nes Vežės plotis šiuose valstybėse yra 12-13 cm platesnis. Ar kalbant apie atskirimą, jūsų nuomonė Europos bendrovės bus pranašingesnės Rusijos bendrovė atžvilgiu? Paprašysiu dabar pono Dionoris atsakyti iš jos klausimus per 50 minučių, o po to steiksiu žodį kitiems nariams užduoti kitus klausimus ir akivaizdus. Klausimas yra, kodėl Vokietija neįtraukta į studiją. E, žodis jums atsakyti ir į visus kitus klausimus nuo 5 iki 10 minučių. O po to žodis teiksiu kitiems nariams. You, Dėkuoju, pirmininkė. Pirmas klausimas, kodėl Vokietija neįtraukta į studiją? Vokietija nėra išmesta. Mūsų paprašė atlikti tyrimą įvertinant visą Europą. Bet šitą informaciją, kurią jums pateikiau, tai nėra visa informacija pateikiama studijos rezultatuose. Mes tiesiog pasirinkome dalį valstybių narių atvejų analizių ir analizavome atskirus tų valstybių modelius. Tai buvom susitarę su parlamento tarnybomis. Ir būtent todėl ir netlikome atskiro Vokietijos atvejo analizės. Tai nereiškia, kad mes visiškai nevertiname Vokietijos situacijos. Tiesiog e, nepateikiau jums dabar tos informacijos, bet bendroje mūsų analizėje ir ataskaitoje Vokietija yra minima. Aš suprantu, kodėl sakote, kad tai nėra grina atvejo analizė, bet na, tiesiog dėl tokios darbo tvarkos susitarėme su parlamento tarnybomis. Ir jeigu atvirai, tai iš dalies integruotas modelis turi labai nemažai tiek teigiamų, tiek neigiamų panašumų, kai yra taikomas visose valstybėse narėse. Todėl nebuvo svarbu, kurią konkrečią valstybę analizuosime. Ir mes pasirinkome ne Vokietiją. Dar grįžtant atgal Kolegė klausė dėl Niderlandų ir Vokietijos. Dėl Niderlandų čia buvo gana nemažai teigiamų e, įrodymų, buvo pagerintas e, punktualumas, patikimumas geležinkelių sistemos. Tai yra tinklas, kuris yra išskirtinis, turiu galvoje Niderlandų geležinkelių tinklą būtent struktūrinė prasme. Tai yra labai intensyvus tinklas. Ir ar galima jį laikyti gerų atskirimo pavyzdžių? Iš dalies taip, bet tai nereiškia, kad toks modelis būtų veiksmingas visose ES šalise. Yra kai, kuri, kai kurie elementai, kuriuos galima būtų pritaikyti visose šalise ir iš esmės iš visų modelių galima pasimokyti kai kurių gerų dalykų. Ir galima būtų juos visus sujungti į tokį hipotetinį tobulą modelį. O kalbant apie Vokietiją, ten rinkos atverimas yra pakankamai aukšto lygio, labai daug naujų rinkos dalyvių atsiranda Vokietijoje, didelių įmonių iš užjūrio ir jos gana sėkmingai įsitvirtina Vokietijos rinkoje. Vokietijoje yra, buvo išduota daugiau negu 300 licencijų, tai toks pavyzdys tai rodantis. Tačiau yra pateikiama ir nemažai skundų kurie pasiekė reguliavimo instituciją ir komisiją Ir e, praeitą savaitę kaip tik buvo svarstytas skundas dėl DB Energy. Ir e, kaip aš prisimenu, dėl tos pačios kompanijos buvo pateiktas skundas ir prieš penkerius metus dėl taikomų nuolaidų. Taigi ir Vokietijos atveju yra tam tikrų aspektų dėl rinkos e, atvėrimo. Ir Prancūzijoje taip pat Prancūzijoje rinkos dalis sumažėjo. Vokietijos modelis padėjo visiems Europoje nemažai ko, ko pasimokyti. Tos visos pamokos išmoktos vienos buvo labai teigiamos, kitos mažiau teigiamos. Aš prisimenu, kai skaičiau vieną studiją, kurią rėmėme savo analizėje ir ten buvo teigiama, kad Vokietijoje taikomas modelis buvo naudingas tik tai DB įmonių grupiai. Nežinau, ar galiu visiškai tam pritarti, todėl ir neįtraukiau šitos citatos mūsų studijoje. Bet apie tai kalba nemažai suinteresuotų pusių mūsų su jais vykdytose diskusijose. Toliau ponas Kun. Jums liko penkios minutės. Taip, aš pasitengsiu labai greitai. Atsakymas dėl vidurio Europos šalių. Mes vėlgi sutarėme dėl to, kurias valstybės nagrinėsime. Ir man būtų buvę įdomu įtraukti daug daugiau šalių. Rytų Europą, Vokietiją, Bulgariją, Rumuniją. Bet mūsų laikas buvo ribotas todėl teko rinktis tas valstybės, iš kurių gavome daugiausia e, informacijos ir kurios taikė skirtingus modelius Europoje. Ponas Tremoza, kodėl ataskaita pateikta anglų kalba? Jūsų klausimas buvo. Aš suprantu, kad tas klausimas nėra skirtas konkrečiai man, bet vėlgi mūsų buvo paprašyta tą studiją pateikti anglų kalba ir dėl laiko apribojimų. Na, ir negalėjome jos pateikti visomis kalbomis. Jūs esate teisus sakydamas, kad nėra aiškios koreliacijos tarp rinkos dalies ir pažeidimų ir modelio struktūros. Tai paaiškėjo ir mūsų studijos metu. Ponas Krameris, aš dalį jūsų punktų jau aptariau, bet pritariu tam, ką pasakėte dėl reguliavimo institucijos. Uh, Mes minėjome, kad administraciniai pajėgumai yra nemenkas e, iššūkis reguliavimo institucijoms. Bet reguliatoriai šiame sektoriuje, reguliavimo institucijos yra gyvybiškai svarbios, todėl yra būtina užtikrinti joms būtinus išteklius. Kaip, kaip sakėme, tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Ir taip pat atvira rinka yra svarbi, norint garantuoti šio sektoriaus augimą. Pono Zylės klausimas, kaip sumažinti kaštus krovininiam transportui. Manau, kad geras klausimas, ar atskirimas garantuotų kaštų sumažinimą. Na, galima dėl to diskutuoti. Ten, kur buvo atliktas atskirimas, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje, galima sakyti, kad sumažėjo kaštai, bet netiek ir daug. Ar atspirimas atskirimas reikštų efektyvumo padidėjimą? Manau, kad taip. Bet tiesioginio ryšio negalima išvelgti visais atvejais. Dėl Baltijos šalių ir Suomijos ir skirtumo tarp vėžės pločio ir geležinkelių sistemos geras pastebėjimas. Aišku, kad prieiga prie šių valstybių geležinkelio sistemos yra sudėtingesnė tiesiogiai iš Europos ir dėl to daug geresnė situacija yra Vokiet... E, Rusija. Bet e, čia reikėtų gerinti saveikumą turbūt, o ne atskirimą šiuo atveju. Paskutinis klausimas dėl konkurencingumo, jeigu neklistu na, konkurencingumą padidina įmonių veiklos e, laikas geležinkelių sektoriuje, bet e, vėlgi situacija skiriasi ir negalima konkrečiai pasakyti, kas gerina konkurencingumą, kas ne. Ačiū. Du, dvi minutės, ponas Rikė. Ačiū, ponė pirmininkė iš, norėčiau pakomentuoti šį dokumentą ir pasigentu dviejų dalykų. Tarkim, po patvirtinus Europos direktyvas išgyvenome visišką nesikmę ir iš tikrųjų vyko susiskaldimas šioje srityje ir yra čia didelė mišrainė. Viskas priklausė nuo strategijos, kuri buvo pasirinkta tam, kad bū, galima būtų apeiti direktyvą ir tai reiškia ke, keletą dalykų. Prastą darbą, prastus veiklos rodiklius ir iš tikrųjų e, reikėtų stengtis apsaugoti, išsaugoti geležinkelius. Bet kitas dalykas reakcijos į, į šį dokumentą yra labai nevienodos ir, ir mane šiek tiek nustebino kai kurie pastebėjimai. Kitas dalykas, kurį atskleidžia šis dokumentas, pasiteisina įvairiausi sprendimai, nebūtinai tik vienas vienintelis sprendimas. Norėčiau priminti, kad energetikos telekomų srityje e, keliami kiti klausimai, nekalbant apie geležinkelius. Ir mes įgyvendinome kitų tokias nuostatas ir ten taip pat pagal tuos sprendimus ir tose sistemose užtikrinamas nepriklausomos institucijos struktūrų atskirimas, bet visi pasirinko skirtingus sprendimus. Atsakydamas ponui Krameriui dėl, dėl Prancūzijos. Prancūzijoje nėra nepriklausomos, dviejų nepriklausomų institucijų dviejų nepriklausomų institucijų. Reikia užtikrinti nuostatas dėl tų išteklių e, tinkamos veiklos, nes be abejo, tu, turi būti atskirtos tos dvi institucijos. Visi žino, kad geriau, kai jos veikia nepriklausomai ir yra savarankiškos. Kalbame apie tipo patvirtinimą, saugumą, užtikrinančias nuostatas. Visa tai užtikrintų gerą rezultatą. Ir tą turi be abejo stebėti nacionaliniai operatoriai bei Europos masto operatoriai. Dar vienas įdomus da dal dalykas, kad atskirimas e, užtikrino net konkurenciją ne tik geležinkelių srityje. Ir apie tai galima kalbėti. Tai pasiteisina. Užtikrinamas geresnis tiekimas ir geležinkeliai punktualiau veikia. Ačiū kolegos. Dar yra devini norintys pasisakyti mano sąraše. Ir mums liko šiek tiek mažiau nei 20 minučių. Prašau užduoti klausimus. Pabandykite man padėti. Ponas Balčytis. Taip, ačiū pirmininkė. E, tikrai gana įdomi studija, tačiau e, norėčiau taip pat e, pritarti mano kolegai iš e, Latvijos, kuris irgi uždavė klausimą dėl tam tikros specifikos, kurie egzistuoja Baltijos valstybėse. Jūs pat, pats pripažinot, kad iš tikrųjų labai įdomus klausimas, bet mes turime labai didelius trukdžius. Tai yra pirmiausia skirtinga vežė, skirtingos valdymo sistemos ir gana turime labai patrauklę Rusijos, Kazakstano ir taip toliau rinkas. Ar jums netrodo, kad reikėtų pirmiausia atlikti atskirą studiją, kur būtų labai aiškiai sakyta, kaip mes ateityje, trys Baltijos valstybės ir Suomija, galėtumėm integruotis, ar kas turėtų integruotis. Jeigu mes priimsim kai kuriuos sprendimus ir tie sprendimai bus, e, pavyzdžiui, tarifo prie, prieigos prie infrastruktūros ir jeigu mes sumažinsim, tai mes ateityje dotuosim trečiųjų valstybių biudžetus. Yra labai rimtas klausimas. Taip pat būtų labai gerai, kad studijoje būtų numatyta, kaip vis dėlto kokią įtaką turėjo geležinkelių skaidimas atėjęs naujiem rinkos dalyviam dėl savikanos, dėl efektyvumo, nes yra informacijos, kad daugelis valstybių vis dėlto ES remia infrastruktūrą, remia iš biudžeto ir todėl tie rezultatai gali atrodyti e, šiek tiek kitokį. Ačiū labai. Thank you, Mr. Balsatis. Can I just say that to, to, to you, if we want... Jeigu jūs norite studijos apie Suomijos ir trijų Baltijos valstybių integravimą į, į Europos rinką, tai puiku, tačiau tai nebuvo e, šios studijos tikslas. Jeigu jūs to pageidaujate, galbūt reiktų tą klausimą užduoti jūsų koordinatoriui. Ponas Bachas, na, čia greičiau pranešimas, ne tyrimas. Aš suprantu, kad jūs rengiant neturėjote daug laiko ir kad valstybėse narėse nuolat vyksta įvairūs pokyčiai ir tai puikiai rodo ir Vokietijos pavyzdys. Jūs paaiškinote, kodėl neįtraukite Vokietijos į šį tyrimą. Manau, kad šis pranešimas pateiks atsakymą į daugelį klausimų, taip dėl konkurencingumo didinimo ir nepriklausomų reguliavimo, nepriklausomų reguliavimo institucijų, dėl jų finansavimo, taip, taip pat dėl darbuotojų, dėl e, techninių priemonių suderinimo, taip pat dėl e, priemonių harmonizavimo. Visą tai reikia greitinti. Dėl sąnaudų jūs ne, nepateikėte aiškios informacijos. Atsiranda papildomos išlaidos ne tik dėl administravimo naštos, būtų jos galima išvengti dėl sinerginio efekto ir man neliko neaišku, kaip e, integruota reguliavimo institucija gali tuo pačiu metu būti ir savarankiška. Ir todėl man kyla iš tiesų nemažai abejonių dėl jūsų pranešimo. Ačiū. Please. Oui, merci, Monsieur le Président. Euh, je voulais peut-être paraphraser Monsieur. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu paantrinti poną Rikė. Uh, juk atrodo, kad šiomis pirmąją priemonę perteikus pirmąjį pasiūlymą mes siekiame išardyti monopolį geležinkelių srityje. Manau, kad E, bandymai lyginti šią situaciją su energetikos rinka yra netinkamas bandymas. Pone Deivi, jūs kalbate apie sprendimus, tačiau nesakote, kad, teigiate, kad nėra tiesioginės priklausomybės tarp atskirimo, konkurencijos augimo, kaštų, bet juk yra, bet, bet kita vertus, uh, konkurencija yra pageidautinas tikslas, tačiau tai nėra absoliuti sąlyga. Nes kartais iškyla rizika, kad, yra, kad įmonės yra skirtingų kultūrų atstovės ir kita vertus reikia nepamiršti koordinavimo problemos, nes reikia pasirūpinti, kad galtinis rezultatus būtų pageidaujamas ir primtinas visiems. Tačiau jeigu koordinavimo nebus, ne, nebūtinai tai bus, nes jeigu visi bus ats, ats, ats, atskirai, nebūtinai viskas bus puiku. Reikia išmintingai visą tai vertinti. Ponas Bergs, dvi minutės. Dėkoju. Tai iš tiesų brangus E, instrumentas. E, tenka 6 procentai keliaivių transportų, 10 procentų krovinių transportui. Na ir jūs negalite padaryti jokių e, konkrečių išvadų, negalite pasakyti, ar atskirimas yra gerai ar blogai. Na ir aš supratau taip, jei supratau klaidingai, pataisykite mane. Man atrodo, kad atskirimas nebūtinai reiškia veiksmingumą. Tačiau, man atrodo, jūs sakote, kad išlaidų didėjimas atskiriant geležinkelį nuo infrastruktūrų dažnai susiję su institucijų reikalavimais, jūs kalbate apie sutartis, jūs kalbėjote apie jungtinę karalystę ir apie jų sąnaudų dydį ir padidėjimo priežastis. Tačiau tai nesusijęs su atskirimu. Ir mano klausimas būtų toks, ar jūs manote, kad reiktų stiprinti reguliavimo institucijas ir numatyti tik minimalius reikalavimus, ar vykdyti e, kontrolę ES lygių? Ir taigi būtų klausimas, į kurį reikėtų atsakyti taip arba ne. Ponas Grož, dvi minutės. Dėkoju, pirmininkė nenorėčiau pradėti diskusijų dėl šios temos. Na, aš manau, kad šis pranešimas yra neblogas. Kiekvienas mūsų joje perskaitė tai, ką norėjo rasti. Taigi, atskirimas neišsprendžia visų problemų ir manau, kad pranešimas yra tinkamas visoms frakcijoms. Mano klausimas susijęs su Belgija. E, reguliavimo institucijos apmokamos iš infrastruktūros e, e, įmonių ir niekur neprašta, kad jos yra savarankiškos reguliavimo institucijos. Ir savo klausimą norėčiau prijungti prie kolegos Bach klausimo. Ką jūs suprantate, sakydami, kad tai savarankiška reguliavimo institucija, ar tai teisinė nepriklausomybė, ar tai teisinis savarankiškumas, ar tai savarankiškumas vykti kontrolę patikras, ar tai yra finansinis savarankiškumas. Taigi, kai panagrinėjame kapitalo sudėtį, E, tai būtent jis turėtų atspindėti savarankiškumą, taigi norėčiau, kad jūs paaiškintumėt, ką turite galvoje sakydama savarankišką instituciją. Dėkoju. Aš labai trumpai kalbėsiu. Norėčiau sureaguoti į tai, ką jūs sakėt ponui Kramer. Aš manau, kad tam, kad vadintume studiją visos Europos tyrimų, vidurio ir rytų Europos šalis taip pat reikėtų ją įtraukti. Mes labai ilgai laukiame šitos studijos rezultatų ir norime galėti iš jos padaryti patikimas išvadas. Tad tikrai labai gaila, kad nebuvo įtrauktos šios šalis. Pone Jelas Ender, dvi minutės. Ačiū. Visų pirma, atsiprašau už tai, kad negalėjau dalyvauti, kai buvo pateikiama studijos rezultatų prezentacija, bet peržiūrėjau padarytas išvadas. Ir klausiau dabar kolegų pasisakymų. Iš tiesų, reikėtų atskirti tuos operatorius, suprasti, kodėl buvo pasirinkta tokie, tos šalis, kurios buvo pasirinktos. Ir tai, kad Vokietija nebuvo įtraukta, iš tiesų visiems kelia daug problemų, ypač kolegams iš Vokietijos. Taip pat ir Ispanijos, pono Balčyčio e, nuogastavimai labai vietoje, labai teisingi. Žinoma, yra čia tam tikrų prieštaravimų ir išvadose yra minimi kaštai, taip pat kur kalbama apie apmokestinimą, tai atrodo, kad tie, tas apmokestinimas nuolatos didėja. Ir mes manytume, kad reikėtų truputėlį pakratyti tas veikiančias sektoriaus įmonės tam, kad um, monopolijoms būtų užkirstas kelias. nes mums tai kelia neiškumų. Nes manom, kad konkurencija turėtų būti didesnė keliaivių labui. E, Jungtinėje karalystėje yra pereinama prie integruotų sutarčių ir dabar kai kurie geležinkelio sektoriaus veikėjai nori grįžti prie ankstesnių modelių, galbūt galėtumėte mums teikti daugiau informacijos apie tai, kokiagi ta situacija Junktinė karalystė yra ir ką tai reiškia. Nes mes siekiame bendro e, europinio modelio ir nenorime, kad būtų perkeltas grinai ispaniškas ar grinai vokietijos modelis, pavyzdžiui. Ponas Kov. Na, Norėčiau sugrįžti trumpai prie Vokietijos sistemos. Šis pranešimas įsukuria klaidingą e, vaizdą. Mes turime 380 savarankiškų įmonių šalia valstybinių geležinkelių. Na ir mūsų geležinkeliai nestreikuoja. Taigi Vokietijos modelis ir Vokietijos reguliavimo institucija tikrai nėra bloga ir jų darbas yra neblogas. Dėkui, galiausiai mano laikas kalbėti. Aš galiu pasveikinti poną Grošą, nes jis pasakė tą, ką aš norėjau pasakyti. Pone Dionori, jūs galėjot parengti pačią geriausią studiją. Pačią geriausią iš Steer Davis Gleave įmonės kada nors atliktų studijų. Ir vis tiek mūsų kolegos būtų, kai kurie sakė, kad, kad negera studija. Vis tiek mes būtume radę prie ko prisikabinti. Taigi, čia yra tokia politika. Nes dabar aš ir pats dažnai pastebiu politinį susiskirstimą mūsų komitete. O kai pradedam kalbėti apie geležinkelius, tai tada visi susiskirsto pagal savo šalis. Tai, na, tokie mes jau esame. Ir aš mm, manau, kad jūsų ataskaita buvo labai nauja ir taip pat gavau elektroninį laišką iš jūsų vadovo ir aš suprantu, kad tai yra labai šviežia informacija. Na, šiaip ar taip, manau, kad mūsų komiteto nariai ieškojo kokių nors gairių, uh, ir mm, kolegos norėjo rasti pagalbos gyvenant atskirimą. Ir kolegos kai kurie sakė, kad čia būtų kas pageidautų grįžti, panaikinti atskirimą. Aš manau, kad taip nebūtų. Ir manau, kad geležinkelių infrastruktūra taip pat dabar priklauso nuo reguliavimo institucijų ir taip ko gero bus. Ir man pačiam labai įdomu, ypač žvelgiant Junktinės karaly, karalystės geležinkelį. Junktinės karalystės, Vokietijos, Niderlandų geležinkelių sistemos, jos yra visos skirtingos. Taip jau susiklosti. Bet aš turiu vieną klausimą. Ir užduosiu tą klausimą, kurio niekas nenori kelti esant dabartiniai sistemai Vokietijoje, ar Vokietija sudaro problemų kitiems? Ar gal tai, kad jūs nevertinote Vokietijos, e, suteikia priežastį kitiems netikėti jūsų studijos rezultatais? Tai klausimas yra, ar DB įmonių grupė gauna lėšų iš savo infrastruktūros uh, tiekėjų. Ir kiek skaidri yra Vokietijos sistema. Ir septynios minutės jums atsakyti, o po to mes galėsim su jumis išeiti pasikalbėti koridoriuje. Um. Aš should answer some of the other ones as well and leave the yeah. most. Bandysiu atsakyti ir kitus klausimus, ne tik paskutinį nuo lengviausio pradėsiu. Ar reikėtų parengti Baltijos valstybių integracijos analizę? Aš, na, jo sakyčiau taip, bet aš esu konsultacinės firmos darbuotojas. Pone Bakai, yra daugybė klausimų, atsakymai, kurie sukelia dar daugiau klausimų ir mes pabandėme atsakyti į daugelį klausimų, tačiau jūs esate teisus, nes tai yra testinis vykstantis procesas. Ir, ir iš tikrųjų išlaidos kaštai auga, pavyzdžiui, kalbant apie Junktinę karalystę ir padėtį joje. Savo pristatydamas prezentaciją aš bandžiau pasakyti, kad tai nebūtinai susijęs su atskirimu. Ats, investuojama į atsinaujinančius, į kai ką dėl to, kad prieš tai kažkuriuo momentu nebuvo padarytos reikalingos investicijos ir aišku prieš atskirimą buvo bandoma e, užtikrinti, kad įmonė būtų patraukli, ir, ir, tačiau buvo vengiama labai daug investuoti, tačiau ir nėra daug įrodymų duomenų, kurie tai pagrįstų. Saugumo klausimai yra tikrai labai aktualūs, bet aš nesakyčiau, kad atskirimas yra susijęs su saugumo situacija. Yra kai kurių duomenų, kad, kad, ar, kur, kurie gali, įro, gali kryp, krypti išvadas ir į vieną pusę, ir į kitą pusę, ponia Durantai. Suskaldimas iš principo, ponia Durant, ar suskaldimas iš principo, aš nemanau, kad kas nors to siektų sąmoningai nemanau, kad kokia nors įmonė, įmonėje vykdomas atskirimas vardant paties atskirimo, siekiama sumažinti išlaidas, didinti konkurenciją. Ir taip pat užtikrinti geresnės sąlygas rinkoje, geresnė rinkos pasiūlą galutiniam vartotojui. Atskirimas gali būti viena iš, vienas iš žingsnių šią kryptimį, bet tai nebūtinai vienintelis žingsnis. Uh, Bet tikriausiai tai yra žingsnis tinkama, teisinga kryptimi. Jūs esate teisi. Egzistuoja skirtingos kultūros, įmonių kultūros ir tai yra problema geležinkelių sistemoje. Integruota sistema reikštų, kad nėra kad nėra kažkokios vieningos kultūros. Prisiminkime, mes ką tik kalbėjome apie technologinius skirtumus šioje srityje egzistuojančius. Taigi, reikia daryti viską, kad užtikrintumėme, jog rinka būtų atviresnė, tik spręsti ir šiuos kultūros klausimus. Pone Sterks, aš nesupratau jūsų minties dėl 6 procentų krovinių apyvartos išaugimo. Taip, jūs esate teisus, kalbėtojas kalbėjo ne į mikrofoną. Mm. Iš tikrųjų, kai kuriais atvejais kaštai išaugo ir reikėtų užtikrinti minimalę kontrolę nacionaliniu mastu ir pasirūpinti, kad tai, tas klausimas būtų visapusiškai išnagrinėtas. Pone Groš, nepriklausomybės tikslas, atskirimo tikslas, finansiniai, teisiniai aspektai. Aš sakyčiau, tai taip pat susijęs su kultūriniais dalykais, nes savarankiškumas nepriklausomybė, savarankiškumas, jos atskir, tai nėra vienintelis atskirimo tikslas. Tai reikia sukurti paskatas rinkoje, investuoti geležinkelius, užtikrinti geležinkelių sektorių saugimą, taip pat didinti krovinių apyvartą. Ir savarankiškumas ir suteikia tas reikalingas garantijas, jeigu kas nors masto apie investicijas finansinės situacijos e, aspektai, nepriklausomumas, mes apie tai nekalbėjome, tačiau tai būtų, turėtų būti susijęs su kultūra, kalbant apie tinkamą, tinkamą aplinką, tinkamos aplinkos sukūrimą, kuris skatintų investuoti. Pone Senelova, tai nėra visa Europa apimantis, bet tai tiesiog yra e, informacinis dokumentas, e, Mes tiesiog parinkėme tokį dokumentą, nes turėjome dirbti laikydamėsi labai griežtų terminų ir per tą laiką spėjome padaryti tiek. Ponas Kok. Nusiskundimai dėl diskriminacijos. Aš kalbėjau apie pažeidimus, o ne skundus, nusiskundimus. Vokietijoje yra nemažai skundų dėl galimybės uh, pra, pra, pasinaudoti. Tačiau taip pat skundžiamasi dėl tikrumo, pavyzdžiui, investuojant į geležinkelius, kai kas skundžiasi, kad nėra padėties tikrumo. Ir paskutinis klausimas. Ar, Vokieti, ar tai, kad Vokietijos nėra šioje studijoje, yra problema, ar tai yra tiesiog galimybė? Ar tai sukuria problemų? Ne, nemanau. Mes domėjomės, mes nagrinėjome atskirus modelius ir patikėme tų modelių pavyzdžius pagal valstybės ir be bejonės vis, visos rinkos keičiasi, evoliucionuoja. Aš manau, kad jos atstovauja modelius ir iš esmės atspindi tai, kas vyksta valstybėse narėse. Ir, teigiamus, ir teigiamas ir neigiamas tendencijas. Tuo ir baigsiu. Well, ačiū. Labai ačiū, ponė Dionori. Ir kaip matote, šis klausimas komiteto narius tikrai domina įvairūs jo aspektai domina. Ačiū Jums už Jūsų pristatymą ir ats... E, paaiškinimus. Pakeitimus reikia. Darbo tvarkė tokia. Tvar... Projektas, svars, projektas pasirodo gegužės 24, o pakeitimus svarstome birželio 20. Balsuosime komitete Liepos 12-ąją plenarinėme rugsėjo mėnesį. Iki gegužės pabaigos reikia įteikti pakeitimą. Žinau, kad tai minėjo ponas Remosa. Vakar vakare koordinatoriai dar kartą patvirtino šį tvarkaraštį ir šį rytą komitete mes taip pat tai patvirtinome. Ačiū. Jokių kitų klausimų darbo atvarkėje. Tik noriu pasakyti, kad kitas posėdžio susitikimas, kitas komiteto susitikimas įvyks gegužės 23.15 val. Dėkuoju vertėjams ir posėdis baigtas. Ačiū.